mūsų jungtinės parlamentinės kontrolės grupės e, posėdį. Mes kartu su panu Aigiam pirmininkausime. Šiandien mes kalbėsime apie du politikos ciklus nuo 2015-2017-2018-2020 e, metų. Karšiai kalbėsime apie mūsų kovos su organizuotų nusikalstumumu, tarptautiniu nusikalstumumu prioritetus ir po to kalbės, pabendrausime su Europolo vykdomuoju direktoriumi. Be to Mes ketiname šiandien baigti diskusiją dėl naujų darbo tvarkos taisyklių ir tikiuosi galėsime jas patvirtinti. Kolegos, aš žinau, kad e, diskusijos šiais klausimais buvo labai svarbios, o ir aš norėčiau pirmiausia pasakyti kai ką dėl darbo tvarkos posėdžio. Vakar po posėdžio buvo susitikę bendrai pirmininkai ir mes aptarėme detaliai darbo tvarkos taisyklės. Vakarykštė diskusija parodė, kad nuomonių dėl jų yra įvairių ir aš dėkoju visiems kolegoms už įsakytas nuomonės. Iš visas pastabas mes jas visas pasižymėjome ir šiuo metu rengiame kompromisinius pasiūlymus, kuriuos netrukus jums išdalinsime. Jūs galėsite su jais susipažinti ir 11 val. mes pradėsime juos nagrinėti. Ir tikiuosi, kad po diskusijos mes galėsime, tikiuosi, susitarti ir galėsime tuomet patvirtinti darbo tvarkos taisyklės. Taigi diskusija prasidės 11 val. o kompromisinius pakeitimus, pasiūlymus išdalinsime jums netrukus. Ir tikiuosi, kad iš jų pamatysite, kad mes atsižvelgėme į jūsų įsakytas pastabas. Ir 11 val. aš dar kartą priminsiu jums apie tai, kaip vyks darbas toliau. Na kągi, kolegos, dabar aš siūlau mums pradėti mūsų šio ryto diskusiją. Vėlgi mes dirbsime tokia pat tvarka kaip ir vakar. Tai reiškia, kad mes diskusijoje leisime pasisakyti dviem nacionalinių parlamento nariams ir po to vienam Europos parlamento nariui. Ir tokią tvarką taiskimsime tol, kol visi galės pasisakyti, visi užsirašysiai pasisakyti tą, tą padarys. Jei norite pasisakyti, prašau užpildyti kalbėtojo kortelę ir perduokite ją mūsų darbuotojams. Na kągi, aš dabar norėčiau labai šiltai pasveikinti Uh, operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto pirmininką Erki Korto ir taip pat Europos komisijos migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoje saugumo klausimais pona Olivieri Onidį. Jie šiandien pakalbės su mumis apie ES kovos organizuotų ir sunkių formų nu, tarptautinių nusikalstamumų prioritetus. Uh, Europos e, komisija, komisija išnagrinėjo mūsų vykdomą politikos ciklą ir pateikė rekomendacijas e, komisijai. Ir e, buvo nuspręsta, kad atlikus ankstesnių ciklų vertinimą reikia atnaujinti 2018-2021 metų politikos ciklo prioritetus. Taip pat buvo pateiktas įsamus saugumo vertinimas ir tenai įsakytos labai svarbios rekomendacijos e, e, valstybės narėms. Aš tikiuosi, kad jūs jau matėte tą vertimo, e, atsiprašau, saugumo vertinimo apžvalgą. Tikiuosi, kad jūs su juo jau kalbė, susipažinote, jei ne, aš priminsiu jums, kad siekime, kad ciklas būtų paprastesnis, kad valstybės narės prisimtų daugiau įsipareigojimų, kad būtų derinami mūsų veiksmai su e, tarptautiniais veiksmais, kad mums reikia derinti įvairių agentūrų e, veiklą, bendradarbiauti su trečiomis šalimis ir geriau kovoti su e, polivalentišku nusikalstamumu. Dabar, ponė Korto, sutikiu Jums žodį, prašau. Ačiū, ponė Pirinkė, gerbėjai ponai ir ponios, labas rytas. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę kreiptis į jungtinės parlamentinės kontrolės grupės narius. Taryba pirmininkaujančios šalies vardu ir kaip kozio komiteto pirmininkas Aš norėčiau pasakyti, kad nuo to laiko, kai e, Europos politikos ciklas buvo sukurtas 2010 metais, tas politikos ciklas tapo dialogo ir, ir e, bendradarbiavimo forumu siekiant kovoti su organizuotu rimtu nusikalstamumu. Organizuotos nusikalstamos grupuotės e, neveikia vienos ir neapsiriboja tik vienos šalies teritorija. Organizuoto ir rimto nusikalstamumo vertinimo ataskaitoje yra pasakyta, kad 7 iš 10 organizuotų grupuočių veikia mažiausiai trijose valstybėse narėse. Tarp valstybiniai veiksmai nusikals, nu, e, tarp, tarp valstybinė nusikaltimai reikalauja tarptautinio, tarp valstybinio atsako. Europos politikos ciklas e, yra ta platforma, kuri gali padėti mums e, kovoti su šiomis organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, suvienijant valstybių narių pastangas. 2017 metais mes pastebėjome labai svarbių pokyčių. Tai buvo labai svarbus metai politikos ciklui. Mes e, pasimokėme iš ankstesnio politikos ciklo ir dabar ruošiamės naujam politikos ciklui. Vasario e, mėnesį politikos ciklo nepriklausomo vertinimo išvados buvo paskelbtos viešai ir tenai buvo, tarp jų buvo e, keli pasiūlymai apie tai, kaip galima būtų patobulinti teikiamų ataskaitų e, tvarką. Rengdami naujas politikos ciklo vertinimo išvadas mes atsižvelgsime į toje apžvalgoje įsakytas rekomendacijas. Gegužės mėnesį po diskusijų operacinių bendradarbiavimo saugos vidaus saugumo srityje nuolatinėme komitete taryboje buvo patvirtinti mūsų prioritetai 2018-2021 metams. Europolas vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant įgyvendinti politikos ciklo tikslus paramos, e, poveikio paramos grupės derina operatyvinių lygmenių įvairių subjektų darbą. Europolo rimtų organizuotų nusikaltimų vertinimo ataskaitos padeda mums geriau apibriežti politinius prioritetus, nes jos pateikia e, plačią baudžiam kriminalinių tendencijų apžvalgą ir nurodo, kaip veikia organizuotos nusikalstamos grupuotės. Ir akivaizdu, kad e, ne visoms valstybėms narėms tos pa, e, visi prioritetai yra aktualūs. Bet visi supranta, kad kovas organizuotų nusikalstamumu turi būti mūsų prioritetas. Aš džiaugiuosi, kad po politinių diskusijų, kurių metu buvo kalbama apie naujo ciklo prioritetus, buvo atsižvelgta į sakytas rekomendacijas į e, didelę dalimi. Apibriežti ir nustatyti konkrečius prioritetus, kai pasiūlymų buvo išsakyti labai daug, nebuvo lengva. Politikos ciklas e, yra labai svarbus. Mm Ir mes nusprendėme pasirinkti tas rytis, kuriuose gali dalyvauti daugiausia valstybių narių. Ir tos rytis yra tokios. Pirmiausia, tai yra neteistos migracijos e, skatinimas. Antra tema yra e, prekyba žmonėmis. Trečia - sintetiniai narkotikai. Trečioji - e, kanapės ir kokainas. Penktas - neteisėta prekyba ginklais šešta, šeštas rytis - seksualinė vaikų, seksualinis vaikų išnaudojimas ir septintojas rytis. su įmonių vykdomas sukčiavimas, tai vadinamasis MTIC sukčiavimas. Mes atsižvelgėme į statistikos duomenės ir matome, kad iš esmės pastaruoju metu mūsų prioritetai net, na, nesikeičia. Mes pastebėjome tris svarbius pokyčius, kurie yra susijęs su strateginiu planavimu ir politinio ciklo veiklų ko koordinavimu. Pirmiausia, polit nauja politikos ciklo struktūra šiandien jau atsižvelgia į tai, kad nusikalstamumas būna polivalentiškas, polinusikalstamumas. Nu- Taip pat, suprantant, reikia kovoti su dokumentų sukčiavimu ir, ir sukčiavimu finansų sritise. Tai yra vien, vien, vienas iš mūsų prioritetas. Toliau matome, kad uh, organizuot smurtas ir sunkių formų tarptautinis nusikalstamumas įvairios jo formos yra tarpusvis susijusios. Toliau Mes taip pat manome, kad e, MTIC e, sukčiavimas ir kitos sukčiavimo formos, o taip pat ekologiniai nusik nusikaltimai turi būti, de, uh, tam, kad su jais juos galima būtų veikti, reikia įtraukti, pažiūrėjau, žmūtinės ir kai kurių tarnybų, kitų tarnybų darbuotojus. Todėl mes pas, manome, kad labai svarbu yra plėtoti tokį požiūrį, kuris įtrautų kelias agentūras. Nusikalstamų grupuočių veiklos būdai nuolat keičiasi. E, tos grupuotės e, palaiko e, labai glaudžius ryšius ir, ir vykdo savo veiklą plačioje teritorijoje. Todėl ES lygmenių reikia imtis bendrų jungtinių veiksmų. Organizuotų ir sunkių formų tarptautinio nusik... Nu, nusikalstamumo vertinimo ataskaitos yra viena iš svarbiausių priemonių mums e, telkiant pastangas kovoje su organizuotų ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu. Tai yra priemonė, kuri padeda mums ne tik stebėti tai, kas vyksta, bet ir net bandyti nuspėti, kaip tos nusikalstamumo formos keisis ateityje. Dėkuoju. For up to 10 minutes, please. Aš iš karto teiksiu žodį pono Onydį dešimčiai minučių. Ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma sveikinu jūs visus susirinkusius. Pirmiausia, nacionalinių parlamentų kolegas. Aš e, linkiu nuoširdžiausiai naujai grupiai sėkmės, kalbu apie bendrąją parlamentinės kontrolės grupę. Europolas kaip agentūra per pastaruosius metus labai ženkliai išaugo, pirmiausia, aišku, vadovaujant jos direktoriui ponui Wainwright. Ir mano nuomonė, ši institucija nusipelnė specialiosios grupės tarp parlamentarų, kad e, susilauktume pagalbos valdant agentūros e, veiksmus ir paramos. Taip pat aš noriu padėkoti už tai, kad e, jūsų atidaromai sesijai buvo pasirinkta tokia tema - organizuotas nusikalstamumas. Šiais laikais labai daug dėmesio yra skiriama kovų su terorizmu dėl akivaizdžių priežasčių, tačiau jokių būdų tai nereiškia, kad organizuotas nusikalstamumas išlieka pagrindinė grėsmė mūsų saugumui. E, mes turime suprasti, kas, kad turime ir kitų prioritetų. Papildomi sunkumai iškyla dėl to, kad Europol E, veiklos pobūdis savaime yra per sienas. Buvo paminėta, kad ta veikla apima visas Europos valstybės, tačiau didelė dalis vykdomos veiklos e, turi rimtų tarptautinio masto padarinių. Būtent e, šioje srityje mes labai ženkliai peržengėme ES sienas. 40 procentų mūsų operacijų E, yra susijusi su trečiosiomis šalimis, mūsų partnerėmis. E, tai, kad dirbame per visus sektorius, e, reiškia, kad dalyvauja įvairiausios visuomenės grupės. Na ir kibernetinis saugumas. Aišku, kibernetinė erdvė yra aiškiausias technologijų raidos pavyzdys ir mes dirbame ne tik su tuo, bet su visomis technologijomis. Be abejo, tai yra labai svarbi veiklos rytis Ir būtent dėl savo veiklos ypatybės, Europo, ypatybių Europolas gali nacionalinės e, tarnybės paremti efektyviausiai. Šiuose srityse Europolas atveria didžiausią savo potencialą. Tai yra susiję daugiausia su e, kvalifikacijos e, profesionalų centrų įsteigimo, turiu galvoje centrą kovai su kontrabanda, kovai su kibernetiniais nusikaltimais. Manau, kad Europolas dabar tapo uh, pavyzdžių pasaulyje vadinamiesiems tamsiesiems tikslams susekti. Taip pat kalbame apie bendradarbiavimą ES lygmenių, neapimant Europolo veiklos. Kodėl tai reikalinga? Mes kalbame apie tam tikrą žiedą, kurį sudaro analitikai, e, pasitelkiama geriausia skirtingų valstybių narių tarnybų ekspertų kompetencija – Tas darbas yra pagrystas konsensusu ir Europos institucijos nustato prioritetinės rytis. Erki labai gerai apibūdino e, šio ciklo novatoriškumą. Jis leidžia teisingai išskirti prioritetus. E, tai sritis, kurioje be labai plačių gairių yra sukurtas ir ES lygmens mechanizmas, apimantis ir operacijų operatyvinius aspektus, nes šis ciklas apima ir labai konkrečius operatyvinius planus. Operatyviniai planai daugiau nebėra tik popieriuje surašyta teoretinė e, strategija, tai yra planai, kurių iš tiesų yra laikomasi, jie yra įgyvendinami padedant valstybių narių institucijoms, kurios savo norų imasi vadovauti vienam ar kitam planui įgyvendinti nes e, yra siekiama, kad išsikeltieji tikslai būtų įgyvendinti. Be to, mes kalbame apie e, veiklą ir planus, kurie yra įgyvendinami operatyvinių komitetų e, visuose Europos, Europos Sąjungos lygmeniuose valstybėse narėse. Naujasis ciklas yra kitoks. Erki kalbėjo apie tai, kaip naujieji ciklai yra paremti senaisiais ciklais – E, šiame naujajame cikle galima išvelgti vieną aišku aspektą. Labai stipriai akcentuojami rezultatai. Anksčiau e, būdavo linkstama sutelkti daugiau dėmesio į patį procesą, o ne į rezultatus. Dabar išiškėja rezultatai. Planai buvo puikus, bet galiausiai realios veiklos nebuvo labai daug. Be to mes kalbėjome apie teisės saugos institucijų paramą tą veiklą įgyvendinant. Man tai yra pats svarbiausias naujojo ciklo bruožas. Antras dalykas - aktyvus bendradarbiavimas su nacionalinėmis teisės saugos institucijomis ir atsakomybės dalymasis. Tai nėra kažkokia primesta e, aukštesnė struktūra. Mes tiesiog norime, kad valstybės narės pačios jaustųsi atsakingos ir prisidėtų prie e, E, operacijų, kurias pačios, kurios vykdomos jų teritorijoje. Operatyvinė veikla apima ne tik Europolą, be abejo, dalyvauja labai daug nacionalinių agentūrų, bet to yra pasitelkiama geriausiai manoma kitų Europos agentūrų patirtimi. Šiuo atveju mes pirmiausia kalbame apie Europos sienos ir pakrančio apsaugos tarnybų sukauptą patirtį kovojant su kontrabanda ir priekyba žmonėmis. Kaip jau sakiau, ši veikla yra tarptautinė pagal savo pobūdį ir atitinkamai agentūra Europolas turi sukurti nepaprastai daug kontaktų su trečiosiomis šalimis, bet to, aišku, jį turi remti ES institucijos, nes yra pasirašyti formalų susitarimai. Ir er, kaip pristatytų prioritetų e, sureikšminimas yra labai svarbus. Kartais būdavo bandoma tarsi sumažinti teminių sričių kiekį. Ir galiausiai, man atrodo, mes apsiribojome dešimčia nepaprastai svarbių ir labai vertinamų prioritetų. Ir Europos bendradarbiavimas šiuose dešimties ryčių atneša daugiausia prasmės. Be to, naujasis ciklas leidžia visiškai integruoti technologinį matmenį. Ir kalbame apie tą e, tarp sektorinį reiškinį. Pavyzdžiui, kalbame apie internetinę prekybą ir problemą susijusią su ją. Žiūrime, ką Europolas gali padaryti, pasiteldamas savo kvalifikaciją. Taigi bendrai e, mes norime, kad šis darbas nebūtų vertinamas kaip akademinis ar teorinis, tai yra operatyvinis, praktinis darbas tipinis, e, tipinės pratybos, aš sakyčiau, ir čia jūsų e, parlamentinės kontrolės grupė gali dar labiau paskatinti e, mūsų veiklos perkelimą į nacionalinį lygmenį, kad sukurtas sistemas galėtumėm kuo efektyviau panaudoti. Ačiū ponė Onydė, ačiū Jums abiems už prezentacijas. Niekas neprašė pasisakyti po šių pasisakymų, bet jeigu kartais dabar spontaniškai kas norėtų, tai aš suteiksiu žodį. Panas Diezdemera. Gracias, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu komentarų ponui Kort ir ponui Onidį. Politikos vertinimas. Uh, e, 2014 metais atliktas, galvojant apie 2013 metus, e, buvo vykdomas galvojant apie konfidencialę griežtai tik ES skirtą informaciją. Studijos išvadose buvo pasakyta, kad ES turi būti sugriežtintas informacijos e, įslaptinimas Ir čia aš norėčiau pateikti šiokių tokių idėjų diskusijai. Ar ES politikos ciklo tvarkaraščiai yra suderinti su prioritetais ar prioritetų nustatymo procesu? Antras dalykas. Ar ES politikos ciklas 14-17 metams iš tiesų pasiteisino? Dalyvavusios valstybės narės E, kaip jos buvo atrenktos? Ar tai buvo kažkokia išskirtinė grupė? Valstybių narių aktyvumas e, mažėja visą laiką. Per posėdžius, kuriuose nustatomi prioritetai, ar buvo aišku, kad e, dalyvavusiai nacionaliniai atstovai e, nesugebėjo nacionalinių vyriausybių vardu prisimti įsipareigojimų. Kaip tą problemą spręsti ateityje? Pone Kort ir pone Onidį, ką jūs darysite pagal naująjį politikos ciklą? Politikos ciklas nebuvo labai sėkmingas. Vadinasi, didžioji dalis pastangų buvo uh, sutelkta į gyvendinimo, nei prevenciją. tas daugia sektorinis požiūris e, leis panaudoti neišnaudotus šansus. E, ką Jūs galvojate apie mano išsakytus komentarus? Ir aš sutinku su to, ką sakė ponas Onydį. Šiuo metu mūsų prioritetas turėtų būti kovoti su terorizmu. Europos parlamentas išlieka labai atidus šiuo klausimu. Esame įsteigę darbo grupę kovai e, su terorizmu. Ar dar yra kokių klausimų ar komentarų, kol grįšime, kol pereisim prie vėl kalbėtojų? Jeigu ne, tada aš paprašysiu trumpai sureaguoti. Abiejų pranešėjų. Prašau, ponia Kort ir ponas Onydė. Labai trumpai prašyčiau. Point. Thank you, Chair. Uh, on, on the evaluation, I think... In... Ačiū pirmininkai dėl vertinimo. Manau, kad uh, uh, vertinimas yra riboto naudojimo dokumentas, konfidencialus. Uh, ir tai susijęs su to, kad dokumente yra informacijos, kuri priklauso nacionalinėms tarnyboms ir žinyboms. Mes turime su jomis pasikonsultuoti prieš e, šio vertinimo rezultatus perdodami jums. E, manau, kad e, tai yra taip pat geras bendradarbiavimo pavyzdys, kaip mes galime pasinaudoti turimą medžiagą šio, šios kontrolės grupės kontekste. Kalbant apie to politinio ciklo e, darbo atvarkę, tai e, visų veiksmų imdamėsi mes pasirūpiname tuo, kad tie veiksmai būtų kaip įmanoma geriau suderinti su e, pagrindinėmis nustatytomis gairėmis, kuriamis vadovavimas taip pat ir nacionaliniu lygmeniu, na ir žinoma, šie klausimai susijęs su finansiniais ištekliais. Stesnis ciklas buvo veiksmingas, tačiau jūs, ponė Diezdemera, puikiai apie tai žinote kad vertinime e, mes daugiau dėmesio skiriame teoriniams dalykams, nacionalinės žinybos yra įpratusios e, e, klausimams, kurie yra netiesiogiai susijęs su nacionaliniais prioritetais skirti mažiau dėmesio. O dabar mes siekiame daugiau kalbėtis, diskutuoti su nacionalinėmis žinybėmis tam, kad jos politinį ciklą galėtų įtraukti į savo veiklą. Todėl pasirinkome tą naujesnį dizainą, numatome naujų papildomų pastangų, kurias bandysime įgyvendinti ir stengsimės geresnių rezultatų nei anksčiau užkardimo aspektas, prevencijos aspektas, priimu domenį jūsų pastabą. Iš tiesų nepakankamai dėmesio vis dar skiriame prevenciniams veiksmams. Šiame politikos tiksle, cikle mes daugiausiai dėmesio skiriame korekcinėms priemonėms, tai yra tyrimams. Tačiau mažiau dėmesio skiriame kai kurių nusikaltimo formų ir e, šaltinių užkardimui. Kalbant apie kovą su terorizmu, tai yra klausimas, kuriam ir toliau reikia teikti pirmenybę, tačiau negalime pamiršti kitų nusikalstamos veikos aspektų, nacionalinių parlamento atstovai, sėdinti šioje salėje, yra puikiai susipažinę, kaip yra sudėtinga administruoti finansinius išteklius skirtus kovai su terorizmu. Kai kurios valstybės narės didžiąją dalį išteklių tam skiria ir politikos ciklas e, šiuo atveju yra labai gera priemonė tam, kad papildomas paskatas suteiktume ir e, tradiciniams, tačiau nemažiau svarbiems e, saugumo aspektams. Jeigu galėčiau papildyti, papatiedoras dar Graikijos nacionalinės asamblėjos atstovas norėtų užduoti klausimą. Prieš jums atsakant, taigi išklausykime klausimą ir po to galėsite atsakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už e, šiandien girdėtus e, pranešimus ir už kito politikos ciklo, būsimo politikos ciklo pristatytus prioritetus. Na, iš užduotą klausimą susijusi su likščiolinių veiksmų įvertinimu. Jūs teigiate, kad šiame vertinime jūs remiatės pastarajame politikos cikle teikiamomis rekomendacijomis ir e, jomis remdamėsi taip pat rengiate savo būsimo politikos ciklo e, pasiūlymus. Minėjote septynis prioritetus, tačiau tarp jų pasigėdome kovos su kibernetiniu nusikalstamumu. Tai yra viena vertus e, terorizmo tam tikra apraiška arba forma viena iš formų. Tačiau kibernetiniai nusikaltimai jau yra vykdomi europiniu lygiu ir e, yra susijęs su tam tikrų mūsų gyventojų grupių radikalėjimu. Manau, kad e, kibernetiniai nusikaltimai turėtų būti įtraukti į tą prioritetinių nusikaltimų rūšių sąrašą, ar jūs neturėtų, nemanote, kad taip turėtų būti ir kad ES valstybių narių vyriausybės turėtų glaudžiau bendradarbiauti tam, kad galėtų geriau užkirsti kelią šiam reiškiniu, kuris yra būdingas Europai, tačiau plinta ir kitur pasaulyje. Mėly kolegos, Prašau jūsų užsiregistruoti anksčiau, jeigu norite kalbėti. Prieš atsakant ponui e, Kurtui, ponas Lanetas, Estijos parlamento atstovas, dabar užduos savo klausimą. Ir tai bus paskutinis klausimas šioje dalyje. Ačiū. Norėčiau pratesti pono Dies Demeros klausimą. Jeigu mes renkame skirtingo pabudžio informacijos tyrimų metu susijusias su nusikaltimų, rimtų nusikaltimų priežastimis. Tai rinkdami šią informaciją mes savo užduodame klausimą dėl prevencinių veiksmų. Jeigu Europolas elgėsi proaktyviai ir mums pateikė informacijos dėl tam tikros nusikalstamos veikos rūšių priežasčių, tai tam nereikia skirti papildomų išteklių. Taigi galbūt Europolas e, taip e, proaktyviai e, elgdamasis galėtų tapti dar patikimesniu partneriu. Pana Kortų žodis. Pamėginsiu atsakyti į visus tris klausimus. Tik tai norėčiau trumpai sureaguoti, Olivier. Pirmąjį klausimą jau atsakė. Tačiau mes taip pat manome, kad pirmasis politikos ciklas nuo 14 iki 17 metų buvo sėkmingas Ar valstybės narės gali nuveikti daugiau? Žinoma, gali. Jos turėtų elgtis greičiau, veiksmingiau ir imtis daugiau e, prevencinių veiksmų. Ir būtent to mes ir tikimės iš valstybių narių. Pirmasis politikos ciklas e, padėjo užtikrinti glaudesnį e, teisės saugos agentūrų struktūrų ir muitinės tarnybų bendradarbiavimą, tarp valstybinį bendradarbiavimą ir taip pat matome, kad per naująjį politinį politikos ciklą bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis taip pat bus labai svarbus, siekiant užtikrinti ES vidaus saugumą. Kalbant apie prioritetinius aspektus, kuriuos aš paminėjau, jų buvo septyni, tačiau iš viso yra dešimt. Nes e, tie septyni prioritetiniai klausimai yra e, susijęs su aktyviausių valstybių narių bendradarbiavimu juos įsprendžiant. Tačiau dar, vienas, dar viena prioritetinė sritis yra kova su organizu, organizuotu nusikalstamu turto nusavybės srityje, taip pat konfiskuojamu turtu. įsigytų nusikalstamų būdų ir dar viena prioritetinė sritis yra aplinkosauginiai nusikaltimai. E, kibernetinių nusikaltimų sritis, kurią jūs minėjote, e, Jie apriepia kibernetinius išpolius, e, sukčiavimus susijusius su kritinėmis kortelėmis ir vaikų išnaudojimą internetu. Taigi tie kibernetiniai nusikaltimai yra pakankamai platus apibrėžimas. vertinant mūsų užsibrėžtas prioritetinės sritis, aš jau minėjau bendarbiavimą su muitinės tarnybomis. Jis mums yra labai svarbus ir šio bendarbiavimo reikšmė laikui bėgant tik didėja, esu labai dėkingas Europolui už pastangas suartinti e, policijos ir muitinės struktūras, e, paskatinti jas glaudžiau bendrabiauti, susėsti prie vieno stalo Paskutinis klausimas, ar Europolas galėtų aktyviau imtis veiksmų taip pat ir nusikaltimų užkardimo srityje. Taip, savaime suprantama, to mes ir tikimės, tokius veiksmus taip pat ir skatiname, skatiname jumtis ir narių, valstybės narės. Šilgime pasaulyje, kuomet visos tarnybos veikia interneto erdvėje ir nusikaltimų nusikaltimai vykdomi labai greitai, tai reiškia, kad policija privalo labai greitai juos reaguoti, keistis um, geriausią patirtimi ir būtina tos uh, geriausios teigiamos patirties pavyzdžius kaupti, taip jau yra daroma, jie dalymasi, tačiau uh, mes siekime daugiau. Ačiū, pereikime dabar prie Europolo daugiametės finansinės programos, ją pristatys Rob Wimright, Europolo vykdomasis direktorius ir aš dabar prašyčiau perimti pirmininkavimą šiai posėdžio dalį pono Aik. Ačiū. Noriu padėkoti visiems ankstesnės posėdžio dalies dalyviams. Noriu taip pat pasisveikinti su visais. Šią naują dieną turime naujų klausimų savo darbo atvarkėje, taigi tęsime jų svarstymą. Antras darbo atvarkės klausimas yra Europolo daugiametė veiksmų programa Buvo šiokių tokių problemų techninių suvertimų, sako pirmininkas, reikėtų pamėginti jas išspręsti. Taigi, pamėginkite iš naujo. Ir tai klausia, ar e, yra girdimas salėje vertimas. Taip, tuomet viskas tvarkojama. Taigi pradėsiu iš naujo. Nežinau, kiek ankstesnės mano kalbos buvo išversta, taigi dabar sustikime antrąjį darbo tvarkės klausimą, daugiametį Europolo veiksmų programą. Ši daugiametė programa buvo išsiuntinėta visoms delegacijoms 2017 m. Liepos 10 d siekiant sulaukti atitinkamų komentarų. Dvi delegacijos, tai yra Europos parlamento ir e, panas Pistorijus iš Vokietijos Bundesrato atsintė savo komentarus. Europolų šie komentarai buvo pristatyti 17 metų spalio 3 dieną. Taigi dabar iš karto ne Veisdamas laiko perdasiu žodį ponui Rob e, White, jis kalbės 10 e, minučių, po to galėsime pasikeisti nuomonėmis, o tie, kurie norės kalbėti vėliau, prašau registruotis raštu iš anksto. Ačiū ponė Aik, ačiū ponė Morais, noriu pasveikinti jūs ir kolegas su puikiai e, parengtų renginių šios e, kontrolės e, grupės. Tai yra e, vienas iš sėkmingų naujo Europolo reglamento veikimo pavyzdžių, siekiant sustiprinti Europolo veiklos parlamentinę kontrolę. Tokiu būdu bus sustiprintas Europolo sustiprinta atskaitomybė ir legitimumas ir tai yra labai svarbu siekiant parodyti piliečiams, kad e, mes turime veiksmingų priemonių siekiant kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Taigi Europolas e, sieks tarnauti visomis išgalėmis šiam komitetui. Dabar noriu pristatyti e, daugiametę Europolo veiklos programą Europolo. Kaip žinote, tokių dokumentų tekstai dažniausiai yra pakankamai sausi, tačiau norėčiau e, Jums taip pat papasakoti ir apie tai, kas yra parašyta tarp šio teksto eilučių. Taip pat e, aš savo kalboje atsakysiu kai kurių iš jūsų jau anksčiau užduotus klausimus susijusius su, su šio programiniu dokumentu. Jis apriepia strateginius tikslus, kurie yra susijęs su penkerių metų strategija, žinoma, mūsų finansinių išteklių planas, kad tų tikslų pasiektume ir išorės veiklos strategija, kuri yra būtina pagal Europolo reglamento 12 straipsnį. Europolo e, strategija yra pagrindinis dokumentas, e, kuris formuoja Europolo veiklą per būsimus penkerius metus ir e, jam, jai tenka didžioji dalis e, Europolo veiklos. Europolas nėra policijos struktūra, nėra e, Europinė CŽV, mes neturime vykdomosios valdžios įgaliojimų, nes jie yra priskiriami valstybėms narėms, nepaisant to, Europolas siekia atlikti tam tikrą sverto funkciją keičiantis duomenimis susijusiais su viso Europoje vykdoma nusikalstama veika. E, mes turime sieną sistemą, tai yra unikali ir saugi policijos struktūrų tarpusio bendradarbiavimo platforma Europoje. Europolas siekia e, palengvinti policijos struktūrų bendrabiavimą Europoje. Praėjusią savaitę Žemutinėje e, Saksonijoje e, prie sienos platformos e, prisijungė vietos struktūra policijos ir dabar mes turime daugiau nei tūkstantį policijos pareigūnų, kurie koordinuoja tarptautinius nusikaltimus Europoje ir jų tyrimą. Tokiu būdu mes galime identifikuoti šią platformą pasitelkę ir teroristų bei nusikaltelių judėjimą per sienas. Europos Sąjungoje Europolas naudojasi labai modernę įrangą ir duomenimis e, siekiant e, suteikti kuo geresnę operatyvinę paramą nacionaliniams partneriams. Taip pat uh, E, organizuotų kibernetinių nusikaltimų ir kovos su terorizmu srityje. Mes e, apdarojame atitinkamą informaciją ir turime e, susijusių pajėgumų, taip pat mes koordinuojame nacionalinių nužudimų tyrimų veiksmus ir padedame aptikti ir uždaryti narkotikų gaminimo laboratorijas visoje Europos Sąjungoje. Mūsų ekspertai yra paties aukščiausio lygio. Sderinami tarpusavyje e, mūsų ekspertinius gebėjimus ir valstybinius pajėgumus mes e, galime daug veiksmingiau kovoti su nusikalstama veikla organizuoto kibernetinio nusikalstamumo ir terorizmo srityse. Kitą skaidrę prašau įjungti. Kalbant apie keitimąsi informaciją, žinoma, mes bendrabiavimą su ES agentūromis, tai yra Eurojustu ir Frontexu ir EULISA taip pat vis daugiau bendradarbiavame, tačiau didžioji dalis mūsų veiklos yra skirta operatyviniai paramai priešakinėse linijose. Anksčiau minėjau e, tris prioritetinės rytis, kalbant apie rimtus organizuotus nusikalt, nusikaltimus. Prekybo narkotikais, kalbant apie apimtis ir toliau išlieka rimčiausia problema Europoje ir mes jai skiriame didžiausią e, dalį savo operatyvinės e, veiklos e, ir taip pat mes šiuo metu teikime paramą vykdant daugiau nei 50 aukšto lygio tyrimų. 125 tyrimus mes rėmėme susijusius ir remiame susijusius su kibernetiniais nusikaltimais. Pritariu kolega iš Graikijos, kuris teigia, kad kibernetiniai nusikaltimai tampa vis didesnė grėsmė Europos piliečiams. Taip pat praėjusiais metais 30 valstybių narių padedant e, Junktiems valstijams ir e, FTB mes e, vykdėme operacijas susijusias su pogrindiniu internetu nes e, šiuo metu yra 300, daugiau nei 350 tūkstančių e, įvairių turto e, vienetų ir apskaitai įvairių nelegalių daiktų buvo parduota per vadinamąjį darknetą, tai yra pogrindiniu internetu, pradant ginklais ir baigiant uh, vaikų pornografijos vaizdais. Ir mums reikėjo koordinuoti veiksmus daugiau nei 30 šalių tam, kad išardytume šį nusikaltelių tinklą. Be abejonės tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susidurime ir jam skiriame didžiausią dėmesį. Šiais metais turėjome daugiau nei 25 rimtus teroristinius išpolius ar incidentus susijusius su terorizmu Europoje. 176 tyrimams Europolas teikia su Europoje savo paramą susijusiam su terorizmu. Džiaugiamas galėdami operatyvinę paramą pateikti susijusios su visais svarbiausiais teroristiniais e, išpoliais, įskaitant ir neseniai vykusi teroristinį išpolį Barcelonoje. Atsiprašau. Kitas skaidrė, prašau dar paleisti, jau apie šitą papasakojau. Nagrinėjant visus mūsų veiklos aspektus, mes žinoma stengiamės užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą ir atskaitomybę, vadovaujame įprastomis taisyklėmis susijusiamis su e, biudžeto lėšų panaudojimu, kuris galioja kiekvienai es institucijai ir agentūrai. Mes esame kontroliuojami ir audituojami audito rūmų. E, Europos parlamentas ir jūsų komitetas taip pat yra atsakingas už biudžeto vykdymo patvirtinimą, taigi mūsų veikla susijusi su labai aukštais e, valdymo ir atskaitomybės standartais, kurie taikomi kiekvienai ES agentūrai. Praėjusiais metais buvo vykdomos vidaus reformos ir e, sugebėjome pačiu aukščiausiu lygiu e, vykdyti savo biudžetą ir parlamentas tą patvirtino, taip pat auditorumai mus pagyrė. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Europos parlamento lybė komitetu ir su daugeliu nacionalinių parlamentų e, pačiais svarbiausiais klausimais per pastaros metus ir tokiu būdu e, mes taikome savo kuo aukštesnius parlamentinės atskaitomybės reikalavimus, tačiau ši e, priežiūros grupė iš tiesų užtikrina pat patirties aukščiausio lygio parlamentinė mūsų veiklos kontrolė ir esame štai dėkingi. Taip atrodo mūsų e, finansiniai ištekliai ir apskaitai ištekliai mūsų mūsų veiklos apimtis padidėja du kartus e, kas trejus metus ir tai atitinkamai takoja mūsų finansinių išteklių situaciją. Neseniai vykdėme vidaus reformą tam, kad galėtume dirbti veiksmingiau, tačiau neabejotinai darbo krūvio padidėjimas yra tiesiogiai susijęs su būtinybė didinti finansavimą Praėjusiais metais mes pateikėme e, savo e, finansinių poreikių samatą 2018 metams. Deja, komisija nepatvirtino mūsų prašomo biudžeto, kalbant apie Europolo valdybą. Tai mes manome, kad mums būtent reikia tiek lėšų kitiems metams, kiek e, valdyba yra nustačiusi parlamentas ir pakeitė komisijos pasiūlymą, priartinamas tą finansavimo sumą prie mūsų prašytos pradžioje, prie mūsų e, samatos ir mes tikimės, kad bus patvirtintas šių metų pabaiga mums reikiamas veiklos finansavimas. Kalbant apie mūsų išorės veiklos strategiją, ji yra susijusi pirmiausiai su bendradarbiavimu su ne europinėmis agentūromis ir partnerėmis bei partneriais ir taip pat vadovavomės kitais strateginės svarbos dokumentas, tai yra ES išorės ir saugumo politikos pasaulinė strategija ir žinoma e, Europos saugumo darbotvarkė bei e, migracijos darbotvarkė ir žinoma Visos šios rytis labai yra priklausomos nuo komisijos indėlio ir su bendradar... nuo bendarbiavimo su EIVT. Šie skaidriai išvardinti svarbiausi mūsų veiklos prioritetai ir mes siekime toliau stiprinti Europolo paramą valstybėms narėms ir mūsų uh, veikla, kovojant su terorizmu, organizuotų nusikalstamumą, mes turime pripažinti, kad kriminalinė nusikalstama veikla yra pasaulinio masto ir neapsiriboja vien tik ES sienomis, o tai reiškia, kad mes turime aktyviai bendradarbiauti su savo partneriais už ES ribų. Siekime stiprinti Europolo poziciją, kad e, siekdami e, tapti tą populiariausią europinių, tarptautinių e, teisės saugos struktūrų bendarbiavimo platformą. Noriu priminti, praėjusiais metais patvirtinta daugia šalia deklaracija, siekiant kovoti su migracijos problema, buvo patvirtinta tinkama deklaracija, kurią pasirašė e, valstybių vyriausybių vadovai. Joje e, raginama Europolą paversti tam tikrų informacijų, keitimus informaciją centru siekiant keistis informaciją susijusią su nelegaliais veiksmais, kurie prieptų taip pat ir Šiaurės Afriką bei Vidurio Rytų Europą. Džiaugiamės galėdami keistis informaciją tiek ES, tiek pasauliniu lygiu. Mes turime daugiau nei 200 kontaktinių pareigūnų, karininkų, daugiau nei 40 šalių ir taip pat Hagoje šie pareigūnai turi tam tikrų vykdomosios valdžios įgaliojimų, kurie nėra būdingi Europolui ir jie turi galimybę pasinaudoti mūsų turimais ekspertiniais gebėjimais ir informaciją tam, kad koordinuotų vykdomas operacijas ir tyrimus savo valstybės. Ir tai yra labai svarbi sudėdamoji Europolo veiklos dalis ir tokiu būdu mes sukūrėme labai dinamišką platformą tam, kad būtų galima vykdyti tinkamus veiksmus ir taip pat galima užtikrinti veiklą daugelį šalių tokiu būdu. Savo suprantama, kad Europolas bendrabiavo su ES misijomis ir operacijomis, ypač tose srityse, kurios yra svarbios ES vidaus saugumui. Dar vienas rytis, bendrabiavimas rytis, tai yra Junktinės valstijos, tai yra vienas iš svarbiausių ir svarbiausias Europos strateginis partneris, įskaitant taip pat ir e, kontaktinių karininkų pareigūnų bendruomenę, dar turime 12 Europolo e, karininkų, kurie palaiko ryšius su Junktinėmis valstybėmis, taip pat nebendarbiavimą su artimais įsita Šiaurės Afrika, Vakarų Balkanais ir Turkija. Ir siekiame su Turkija palaikyti optimaliausius ryšius ir santykius. Šiuo metu Europolas yra svarbiausia pasaulinė policijos struktūrų bendarbiavimo platforma kitos tarptos organizacijos kaip NATO. Ir taip pat vis glaudžiau su mumis pradėme darbiauti. Prašau kitą skaidrę paleisti. Mūsų programinio dokumento trumpas pristatymas. Kalbant apie dabartinį statusą, tai mes siūlome bendrai priežiūros grupiai parlamentinės suteikti galimybę susipažinti su šiuo dokumentu kartu su komisija parlamentu taryba Todėl galite tikėtis, kad kitas programinis dokumentas bus jums pristatytas e, kitų metų sausio mėnesį. <clears throat> Jau beveik praradau e, balsą ir tai turbūt ne pats geriausias būdas baigti savo kalbą. Tačiau tą dabar ir padarysiu. Ačiū uždėmesi. Uh, uh, Gerbėjai kolegos, Dėkoju, Robai. Aš norėčiau kai ką pasakyti, kai aš matau, kad kai kas skaito kompromisinius pasiūlymus ir aš norėčiau paaiškinti, kad dokumente įsivėlė klaida. Dokumentų rinkinį du vienodi dokumentai yra pateikti, gal jau tą pastebėjote. Yra dvi identiškos kopijos ir svarbus yra pirmieji trys puslapiai. Atsiprašome už šią klaidą, šią spausdinimo klaidą. Spausdinimo tarnyboje mes netyčia atspausdinome per daug puslapių. Taigi, jeigu jūs dabar skaitote kompromisinius pasiūlymus, atkreipkite dėmesį į tai, kad tenai įsivėlė klaida ir skaitykite tik tai tris pirmuosius puslapius. O dabar aš prisėmęs atsakomybę už padarytą klaidą noriu perduoti pirmininkavimą uh, savo kolegai. Dėkoju. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti ponui Wainwright ir prieš suteikdamas galimybę nariams užduoti klausimus. Aš norėčiau dvi minutės suteikti ponui Pistorijus ir po to dar dvi minutės ponus Dijas Dimera. Pone Pistorijus, prašau, žodis jums, jūs turite dvi minutės. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zur Geschäftsordnung. Gerbėjai ponai ir ponios, labai dėkoju. Aš norėčiau įsakyti dvi pastabas dėl darbo tvarkos taisyklių ir iš esmės tas pastabas yra susijusios su tuo, apie ką kalbėjau vakar. Be abejo, mes turime pasitikėti Europolo, tai reiškia, kad Europolas turi veikti skaidriai. Ir da, o, Labai gerai, kad bus vykdoma Europolo veiklos parlamentinė kontrolė, bet tam, kad galėtume tinkamai atlikti parlamentinę kontrolę, mums reikia, kad būtų sudarytos deramos tam sąlygos ir der, užtikrintas deramas finansavimas. Jei mes pradedame darbą, pradedame kalbėti, kad, kad negalime skirti jokių papildomų išteklių, jokio papildomo laiko tam darbui, tai nėra apie ką kalbėti. Aš manau, labai svarbu pasakyti, kad mes turime turėti visas galimybės tinkamai vykdyti parlamentinę priežiūrą. Mes turime pasitikėti Europolu. Ir todėl mes turime tinkamai pagalvoti apie tai, kaip bus rengiami mūsų plenariniai posėdžiai. Be aiškių taisyklių nieko negalėsime daryti. Antra, klausimai raštu. Jei bus leista klausimus užduoti tik raštu, mes gal galėsime pasiekti kažkokį kompromisą lengviau. Taip, bet jeigu tuos klausimus raštu bus atsakoma žodžiu, tuomet gali atsitikti taip, kad tiesiog mūsų posėdžiai bus pernelik ilgi, Nes aš manau, kad jei į klausimus raštu bus atsakoma tik tai žodžiu, mūsų posėdžiai pasidarys labai labai sudėtingi. Ir aš manau, kad tai nėra e, tas kompromisas, kuriam galėtume pritarti. Aš manau, kad kurios klausimus raštu reikia gauti atsakymus raštu taip pat. Toliau. Mes suprantame, kad mes galime pasitikėti jau turimais į sekretorijatai, bet mes turime vis dėlto suprasti, kad uh, tam tikrų lėšų šiam darbui turėsime skirti. Ir aš manau, kad čia valstybės narės turėtų prie to darbo prisidėti. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad mes negalime sauliaisti čia taupyti. Mes turime daryti viską, kad galėtume deramai atlikti parlamentinę Europolo veiklos kontrolę. Aš esu įsitikinęs, kad Europolas tiek ilgalaikiai, tiek trumpalaikiai perspektyvoj turės atlikti nemažai tyrimų Šengeno erdvėje. Ir todėl mes Vokietijos vardu prašome jūsų netaupyti Dėkoju. Aitäh, härra Pistorius, aga. Dėkoju, ponui Pistorius. Iš tikrųjų, jūs kal, iš esmės perėjote prie kito darbo tvarkės klausimo. Nes iš esmės jūs kalbėjote apie darbo tvarkos taisyklės, o mes šiuo metu nagrinėjame daugiametę Europolo uh, programą. Kiek aš supratau, jūs norėjote kažką pasakyti apie tą daugiametę programą, ne? Ar aš netaip jūs supratau? Taip, aš tikrai, tikrai norėčiau kai ką pasakyti ir apie daugiametę e, programą. Atsiprašau, e, šiek tiek susipainiojau, bet gal ir nepri gal ir neįvyko didelės klaidos. Aš su malonumu jums dabar pasakysiu, ką aš galvoju apie daugiametę, finan... daugiametę programą ir apie tai, ką galvoju apie strateginius tikslus. Taigi daugiametė e, programa iš tikrųjų yra puikus pagrindas e, tam, kad galima būtų geriau kovoti su terorizmu, organizuotų nusikalstumamu, kibernetiniais nusikaltimais. Ir e, taip pat geriau prižiūrėti mūsų išorės sienas. Mes žinome, kad į dabartinės grėsmės mes galėsime reaguoti tik tai, jei turėsime stiprų Europolą. Aš manau, kad Europolas yra svarbiausia da, mūsų a, saugumo sąrangos a, institucija. Ir Euro, Europolui tenka labai svarbus vaidmuo kovojant su organizuotu nusikalstamumu. E, mes žinome, kad Europolas turi informacijos rinkimo tikslus. Aš manau, kad visus šiandieno informacijos e, sistemų galimybės reikia išnaudoti. Nes ir labai svarbu tinkamai viską atlikti, nes žinome, kad informacijos rautai yra didžiuliai. Ir nepamirškime ir atvykimo išvykimo sistemos ir kurioje bus naudojami biometriniai duomenys. Taigi sistemų saveikumas čia būtų taip pat labai svarbus. Labai svarbu, kad visos šios duomenų tvarkymo sistemos e, veiktų, būtų suderintos tarpusavėje. Tai yra labai svarbus mūsų prioritetas. Istas Ulė Leslie. Taigi tai yra būtinos prielaidos tam, kad užtikrintume tinkamą keitimus į duomenimis sistemą. Daugiametės veiklos programos e, Pagrindinė šis yra kova su terorizmu. Europos kovos su terorizmu centras ECDC e e, yra šiuo metu prūpinamas atitinkama įranga ir finansavimu. Aš tačiau manau, kad reikėtų šio centro įgaliojimus e, išplėsti, suteikiant tam tikrus vykdomuosius įgaliojimus Taigi e, man šių įgaliojimų padidinimas jau daugelį metų viena svarbiausių temų yra. Aš jau daugelį metų pasisakau už Europinės FTB sukūrimą e, po Europolo stogu, todėl 40 metų patvirtinta veiklos programa yra labai svarbus žingsnis šią linkmę siekiant užtikrinti saugesnį gyvenimą Europai ir jos žmonėms. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, dėkoju. Dabar noriu suteikti žodį dviem minutėm ponui Dijas Demera. Prašau. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad yra akivaizdu, kad Bundestagas turi daug įdomių pasiūlymų, kalba labai aiškiai. Bet tai, aš taip pat turiu nemažai ką pasakyti ir aš tikiuosi, kad jūs e, suteiksite tiek pat laiko pasisakymui Europos parlamento nariui, kaip ir Bundestago atstovui. Aš čia nekalbėsiu apie man asmeniškai rūpimus klausimus. Aš norėčiau pradėti nuo kitų dalykų. Europos par parlamento e, grupė buvo aptarė praeitą savaitę daugiametę Europolo programą ir aš norėčiau dabar jums pristatyti mūsų nuomonę, bet tai yra bendra mūsų nuomonė, ji ne visiškai sutampa su mano asmeninė nuomonė. Aš tik tai jums papasakosiu apie tai, ka, a, a, kas sukėlė kolegų susirūpinimą. Ir pato mūsų pranešėjas geriau apibendrės juos. Pirmiausia, Mes matome, kad e, programoje kalbama apie būtinybę bendradarbiauti su Interpolu, bet e, visiškai neminimas Interpolo turimų duomenų e, sistemų kokybė. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti tą klausimą. Ir Europolo reglamente jau yra nurodyta, kaip Europolas gali bendradarbiauti su privačiomis institucijomis. Taigi man atrodytų, kad viskas turėtų būti aišku. Uh, naujasis reglamentas e, viską aiškiai išdėsto, bet mes vis tiek norėtume sužinoti, kaip e, oficialiai vyks jūsų bendradarbiavimas. Kita, dar vienas klausimas. Programoje taip pat yra numatyta, kad jūs bendradarbiausite su kitomis institucijomis, su Eulisa ir e, kai kuriomis kitomis institucijomis. Ir Tas bendradarbiavimas bus pagrystas bendro intereso dalykais, tačiau nepateikta jokio plano, jokių konkrečių detalių apie tokį bendradarbiavimą. Ir dar vienas dalykas. Reglamente taip pat yra numatyta galimybė sudarinėti bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis arba partneriais, kurie veikia trečiose šalise. Ir Taip pat yra numatyta galimybė bendradarbiauti su, tęsti bendradarbiavimą pagal sustarimus sudarytos iki 2017 metų gegužės pirmos dienos. Iš esmės mes remiame Europolo veiklą ir kaip jums yra žinoma, mes pasisakėme už tai, kad jūsų biudžetas būtų padidintas 10 milijonų. Ir dar keli žodžiai apie keliaivių duomenų įrašus. Čia, man atrodo, žengtas lab, tikrai labai svarbu, e, didelis žingsnis į priekį. Ir dar vienas labai da, da, mus e, džiuginantis dalykas e, yra tai, kad 44 procentai visų Europoro darbuotojų yra moteris. Ir aš nebejoju, kad. Uh, o mano kolegiams šis faktas labai patiks. Dar vienas dalykas, jūsų bendradarbiavimas su JAF, nes JAF yra labai svarbi mūsų partnerė saugumo srityje. Gal tą klausimą galėtumėt pakomentuoti? Dėstemera. Ačiū, ponė Dėstemera. Pirmininkaujanti valstybė taiko kompensacijas, nes priemonės jums ir leido kalbėti ilgiau negu numatyta. Mes e, dabar jau girdėjom nemažai klausimų, gal ponas Vainrait galėtų atsakyti, o paskui perėsim prie kitų. Will, uh, uh Ačiū. Pirmiausia, aš atsakysiu ponui Pistorijas. Dėkoju jam už e, pagalbą ir paramą Europolo darbui bendrai. Jis turi labai aiškę Europolo ateities viziją ir pasisako už Europolo deramą finansavimą. Jis, kaip ir ponas Diezdemera, paminėjo, kaip svarbu užtikrinti duomenų kokybę ir gerą jų apdorojimą. Verta dar sėki pakartoti, kad Europolo galimybė veikti surenkant ir keičiantis duomenimis, aišku, teisėtų būdu ir veiksmingai, E, yra viena iš svarbiausių. Tokiu būdu Europolas gali padėti valstybėms narėms ir atvirkščiai. Aš ypač norėčiau padėkoti ES institucijoms, kurios e, sėkmingai e, sutvarkė Europolo reglamentą, naująją teisinę bazę Europolo veiklai, ypač Diezdemera dėkoju, nes jis pranešė šio dosie buvo numatytas domenų apsaugos režimas, jis dabar yra taikomas Europolui, labai specifinis, man atrodo, kad tai yra pasaulinės klasės pavyzdys, rodantis, kaip teisėsaugos institucijai turi būti taikomas duomenų apsaugos mechanizmas. Mes stengiamės įgyvendinti tuos reikalavimus, kurie mums nustatyti. Dabar turime šiuolaikiškas, veiksmingas priemonės savo darbui valdyti. Stengiamės tenkinti teisingus, griežtus reikalavimus duomenų apsaugai, saugumui, uh, Taip pat e, mes e, norime, kad e, nustatyti reikalavimai netrukdytų mūsų operatyviniai veiklai. Dėl pono Dėsdemere klausimą. Ar polo e, veikla e, yra valdoma pagal kitokį domenų apsaugos režimą? Netokie patys standartai kaip Europolo, mes tą pripažįstame, bet tuo pat metu mes pripažįstame, kad Interpolas e, turi unikalią galimybę palaikyti ryšį su visomis pasaulio dalimis. Bet e, galvojant apie duomenų apdorojimą, labai svarbu galvoti apie duomenų saugumo protokolus. Jie leidžia užtikrinti, kad, pavyzdžiui, valstybės narės, kurios yra savininkės duomenų, toliau tuos duomenys kontroliuoja. Jų rankose yra tie duomenys. Europolas automatiškai negauna teisės keistis tais duomenimis, pavyzdžiui, su Interpolu ar su kokiamis privačiomis institucijomis. Mes turime e, įvertinti e, realius, realią situaciją. Taigi mes su savo operatyviniais partneriais tengiamės išlaikyti pasitikėjimo santykius ir, aišku, e, taikome mums sukurtą domeno apsaugos mechanizmą su jo griežtais standartais. Taigi mes nenorime, kad e, iš skirtingų šaltinių e, gaunami duomenys būtų skirtingai traktuojami. Privačios institucijos, kaip ponas Dėmera puikiai žino, E, turi sustiprintus bendradarbiavimo su Europolu mechanizmus, tai bus ypač svarbu ateityje, ypač kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Pavyzdžiui, technologinių įmonių indėlis yra nepaprastai svarbus. Būtent jos dabar e, nulėmė, ar mes galim deramai sureaguoti į kibernetinius išpolius, pavyzdžiui. Bet dar sėki noriu pakartoti. E, pirminiai duomenų saugumo reglamentai yra nustatomi nacionaliniu lygmeniu. Taip jau yra. Na, su ES institucijomis mes e, turime pasirašę darbinius susitarimus, su jais keičiamės duomenimis, e, su Frontex, su Eurojust, su EULISA taip pat esame pasirašę. Trečios valstybės kitas reikalas. E, šiame reglamente yra numatyta, kad Europolo susirašyti bendradarbiavimo susitarimai pagal ankstesnį duomenų apsaugos režimą išlieka galiojantis. Tai yra labai svarbu, nes taip galime tęsti bendradarbiavimą su nepaprastai svarbiais partneriais, pavyzdžiui, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, su Norvegija ir panašiai. Dėl to, kaip bus sudaromi tolesni susitarimai su trečiosiomis šalimis ateityje. Čia jau bus taikomas naujas režimas, naujas mechanizmas ir tą nuspręs Europos komisija. Ponas Dėzdemeras sakė, kad Europolė Tik 34 procentai moterų yra, darbuotojų yra moteris. Apgalėsauju, kad taip yra, norėtumėm, kad jų būtų daugiau. Pasaraisiais metais stengiamės moterų skaičių savo gretose padidinti, bet reikia pasakyti, kad e, kandidačių į Europolo tušės darbo vietas e, skaičiai yra nedideli vyrų yra žymiai daugiau, kurie nori ateiti dirbti Europolą. Bet mes suprantam, kad e, tą lyčių pusiausvyrą galime pagerinti. Tėvorauka, Ačiū. E, noriu Jums priminti, išklausęs klausimų, kad, e, kad pateiktumėt klausimą, kelkit kortelę, kad sekretariatas Jūs pamatytų. Nacionaliniai parlamentarai turi du klausimus. E, dabar ir vieną Europos parlamento narys pirmiausia. Ponas Nikos Kityros iš Kipro parlamento. Kalimera, aš ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Labas rytas. Ačiū. Pone Vainaitai. Aš kalbėsiu apie PNR taisyklės, keleivių duomenų tais, rinkimo taisyklės. Ar galėtumėte išsakyti savo nuomonę, kaip uh, Europos Teisingumo teismo paskutinis nuosprendis įtakos jūsų daugiametę programą. Dar vienas dalykas. Po paskutiniųjų teroristinių išpolių kažkas stringa pasirodo vertime. Can everybody hear? Ar jau dabar visi girdite, ar e, verčiama yra? Ar jūs girdite mus, ar yra verčiama į anglų kalbą? Pradri. Ar pakartot viską nuo pradžios? Not... Nebanalavo į nesnihysiu. Ar girdite vertimo į anglų kalbą? Have... Ar girdite anglų kalbos vertimą? I think there's a problem with the French translation, tra interpretation. Uh, uh, French. It's okay now. Dabar jau atrodo viskas gerai, mes uh, girdime vertimą ir į anglų, ir į prancūzų kalbas. Ütlen niimoodi, et inglise keele kanali peale on lülitatud prantsuse keel. In English channel is reached to French. Yeah. Everything's okay. Is it right now? Okay now? Everything's okay. Seems that everything is okay now. Jau dabar atrodo viskas gerai, galim tęsti. Prašau. Na, συνεχίζω από εκεί που έμεινα. Θα θέλα... Taigi, aš tęsiu, tada nepradėsiu nuo pradžių. Norėčiau gauti daugiau informacijos apie pastarojo meto įvykius jūsų santykiuose ar jūsų pokyčius jūsų santykiuose kažkas dar netaip? E, Libon. Kągi dar kartą pradedu. Ar galėtumėt? Kaip Europos Teisingumo teismo nuosprendis dėl keleivių e, duomenų turės įtakos jūsų daugiametę programą. Antras dalykas. Ar dar turite informacijos apie santykius su Izraeliu? Vakarų Balkanuose pastebimas radikalėjimas. Ar imatės kokių priemonių? Ja, aite. Ačiū. O dabar dar suteiksiu klausimui galimybę. Ponas Vainrat atsakys vėliau. Suomijos atstovė Marija Elena Dalvikė. Arvoisa puheenjohtaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ačiū už įdomius pasisakymus. Aš manau, kad tai parengia dirbą tolesniems diskusijoms. Žinia, Europolas atlieka labai svarbų vaidmenį, padėdamas valstybių narių teisės saugos institucijoms ir teisėtvarkos institucijoms. Tokiu būdu galime kartu kovoti su tokiais rimtais nusikaltimais kaip terorizmas. Kas čia svarbiausia? Informacijos sistemos, informacijos technologijos sistemos Ir Europolas ir Suomijos teisės saugos institucijos aktyviai naudojasi informacijos technologijomis ir bendromis duomenų bazėmis. Europolo atliekamų tarptautinių nusikaltimų analizė yra nepaprastai svarbi. Tokiu būdu galima lengviau išsiaiškinti tarptautinio masto nusikaltimus. Um, e, jūsų daugiametėje programoje yra kalbama apie bendrus visos Europos iššūkius ir mes suprantame, kad valstybėms narėms Europolo parama yra reikalinga, pavyzdžiui, e, kovojant su e, terorizmu ar e, kontrabanda. Programai nepaprastai daug dėmesio yra skirma informacijos technologijams ir duomenų analizai. Taip Europolas gali padėti teisėjas saugos institucijoms. Valstybėms narėms reikia kvalifikacijos įgyti, įgūdžių trūksta. Valstybėse narėse tie įgūdžiai turi būti daugmaž vienodi, kad jos galėtų kartu e, vienodai veiksmingai kovoti su nusikalstamumu. Europolas e, turėtų turbūt koordinuoti e, tokias funkcijas kurios yra susijusios su e, teisėsaugos pareigūnų rengimu, mokymu. Tam, kad pagerintumėm pareigūnų kvalifikaciją, turim suvokti, kad e, mokymui tenka pagrindinis vaidmuo. Suomijos parlamento komitetas, kuriam aš priklausau, e, yra atsakingas ir už policijos pajėgas, ir už vidaus saugumą, ir už duomenų apsaugą. Aš norėjau tą pažymėti. Tačiau tuo pat metu dabar mums kuriant informacijos sistemas e, stengiamasi pagerinti keitimas informaciją. Tai yra nepaprastai svarbu, kad galėtumėm garantuoti duomenų apsaugą e, ne tik reglamentais, bet ir praktikoje. Naujasis Europolo reglamentas numato griežtesnės griežtesnius reikalavimus duomenų apsaugai. Ką jūs galėtumėt pakomentuoti apie praktinės priemonės, kurios leistų užtikrinti duomenų apsaugą. Nacionaliniai duomenų apsaugos pareigūnai neša atsakomybę nacionalinių lygmenių. Ir labai svarbu, kad nacionalinėms tarnybams užtektų ir resursų, ir kvalifikacijos tokiam darbui atlikti. Ačiū. E, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Silvigijom, Europos parlamento nariai, prašau. Ačiū už šio dokumento svarbaus pristatymą. Tai taip pat e, parodo, kad yra labai svarbu tęsti bendradarbiavimą su ES agentūromis ir Interpolu. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą e, apie dėl to, kaip turėtų atrodyti ateities bendravimas tarp Europolo ir Interpolo, kalbant apie duomenų apsaugą ir ypač apie duomenų bankus, kuris disponuoja Interpolas. Dalis jų yra e, sukurta remiantis politiniais motyvais, taip pat Europolė e, pagal ETS e reglamentą veikia tam tikras stebėt, steb, stebimas menų sąrašas ir, ir E, kaip Jūs vertinate šią aplinkybę? Ačiū už Jūsų klausimus. Dabar suteiksiu galimybę juos atsakyti. E, pone Ketiras, dėl kalėjų domenų įrašų perdavimo Europos teisingumo teismo sprendimas yra svarstamas ir jo poveikis e, bus daug didesnio masto taikomas ne tik Europolui. Šiuo metu mes svarstame, kokį poveikį tas sprendimas turės e, keliaivių duomenų įrašų perdama direktyvos nuostatų perkeliamų į nacionalinę teisę, tačiau šis paskutinis teismo teismo sprendimas neturi tiesioginio poveikio mūsų veiklos programai. O kalbant apie ES skelbdamą įrašų perdavimo direktyvą, tai e, jos nuostatos e, turės tiesioginės įtakos e, Europolo veiklai nes ten yra nuostatos kaip, apie tai, kaip keliai duomenų įrašai turi būti perduodami nacionalinėms institucijomis su Izraeliu. Mes rengiame tinkamą sustarimą jau keletą metų, jis dar nebaigtas. Vadovavomės pradėdami rengti ankstesnių teisinių režimų, dabar e, pagal Europolo reglamentą e, komisija turi inicijuoti atitinkamus veiksmus, o ne pats Europolas, todėl turime palaukti ir įvertinti, ar tas numatytas e, dokumentas bendras su Izraeliu galės būti pasirašytas e, Izraelio saugos tarnybų e, vykdomosios funkcijos yra pakankamai didelio masto. Žinoma, mes galime išvelgti bendrų saugumo grėsmių tiek es, tiek Izraeliui, tačiau sprendimus reikės priimti vėliau dėl vakarų Balkanų. Bet Vakarų Balkanų atstovų bendruomenės radikalėjimo. Mes e, stebime padėti ir pačiame regione, todėl sustiprinome bendrabiavimą su visomis e, Vakarų Balkanų valstybėmis, pasirašėme bendrabiavimo sustarimus. Ryšių karininkai e, veikia visose regiono šalise ir iš regiono ryšių karininkai veikia Europole ir mes stebime tiek radikalėjimo procesus, tiek kitas e, rimtų nusikaltimų apraiškas. Poniai Talvit galiu pasakyti, kad e, Europolas e, pagal savo išteklius remia tinkamas jūsų minėtas iniciatyvas. Europolas taip pat stengiasi padėti nustatyti bendrus nacionalinius standartus svarbiose sritise. Manau, kad Europolui tenka atitinkamas vaidmuo. E, tam tikrą e, prasme Europolas yra e, Europos teisės saugos struktūrų bendruomenės balsas. Ir į išorę mes atliekame labai svarbią reprezentacinę funkciją, taip pat ir skatindami e, atitinkamą geriausią patirtį naudojimą įvairiose sritise, tame tarpe ir duomenų apsaugos srityje. Ir manau, kad mūsų dabar turimas modelis yra pats tinkamiausias, siekia nustatyti tinkamus standartus susijusius su, su EDPS e vidaus duomenų apsaugos sistemų e, veikimu, pasirenkant veiksmingiausias režimus ponegijom apie jūsų minėtą stebėjimo sąrašą. Interpol ir Europoro duomenų bankai yra sudaryti vadovaujantis skirtingais standartais. Tai mes tą suprantame ir suvokiame. Todėl taikome tam tikrus apribojimus susijusius su Europolo turimų duomenų e, perdavimu Interpolui Ir mes galime remtis Interpolo teikiamais duomenimis, vertiname tos duomenys kiekvienu atveju atskirai, taip pat vertiname šių duomenų šaltinius, duomenų, kuriuos mums pateikia Interpolas, vertiname, iš kokios šalies tie duomenys yra gauti ir mes tikrai E, nestatome į vieną gretą Interpolo teikiamų duomenų su duomenimis, kuriuos gauname iš Prancūzijos ir Bulgarijos e, saugumo tarnybų, nes e, Interpol duomenys mums yra trečiosios šalies pateikiami duomenys ir puikiai suvokiame tą politinį susirūpinimą susijusiu su Interpolo mums pateikiamų duomenų naudojimu ir mes labai apdairiai šios duomenys naudojame. Ačiū. Dėkuoju, dabar perinėme prie kitų klausimų. Svetan Svetlanov iš Bulgarijos parlamento, prašau. Uvažiavimai, gusim predsedato, uvažiavimai, gusim. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbiamasis ponė Wainwright, aš kalbėsiu įvairiomis temomis. Pirmiausia, 2018-2020 metų darbo programa yra surašyta labai įsamei. Ir kartu taip pat reikia pripažinti, kad ne, jos gyvenimas sėkmė priklausys nu, ne vien nuo Interpolo, bet ir nuo valstybių narių. Ir aš dabar kreipiuosi į nacionalinio parlamentų narius, klausdamas juos, kaip mes stebime ir kontroliuojame, kaip veikia mūsų teisės saugos, nacionalinės teisės saugos institucijos. Ar mes tikrai uh, siekime užtikrinti, kad būtų keičiamas informacija tinkamai ir gerai. Jei mes norime, kad Europolas įgyvendintų savo daugiametę programą, uh, jis turi turėti visas analizė reikalingas galimybės tam, kad galėtų kovoti ir su terorizmu, ir su kibernetiniais nusikaltimais, ir organizuotų nusikalstamumu. Ir reikia suprasti, kad nacionalinės teisėsaugos institucijos turi dalintis informaciją su Europolu, nes be tos informacijos Europolas nieko negalės padaryti. Jo rankos bus surištos. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Rob Wainwright, nes per dešimt metų Jis e, padarė viską tam, kad Europolas taptų tuo informacijos duomenų centru, kurio mums reikėjo. Ir aš noriu pasakyti, kad Europolas yra labai svarbus, ypač kai kalba eina apie bendravimą su trečiomis šalimis. Pavyzdžiui, JAF yra mūsų strateginė partnerė. Jūs minėjote taip pat ir Turkiją ir man tikrai padarė įspūdį tai, ką jūs pasakėte. Uh, Stebėkime, kaip, kas vyksta Irake, Sirijoje, artimuosiuose rytuose. Į visus tuos e, įvykius mes turime atsižvelgti. Yra tam tikros medžiagos, kur yra uh, išvežamos iš uh, e, ES narių į tas, mano minėtas šalis, ir tenai jos naudojamos yra narkotikams gaminti. Žinome taip pat, kad uh, veikia nusikalstamos grupuotės, kurios e, įveža pas mus daugybę migrantų nerealiai. Taigi visame šiame kontekste mums būtina keistis informaciją. Prieš kelias minutės buvo užduotas klausimas apie vakarų Balkanus. Vakarų Balkanai Aš manau, kad šios šalis, vakarų Balkanų šalis, kaip minėjo Austrija, Bulgarija ir Estija, da, galėtų prisidėti prie mūsų didesnio saugumo. Reikia su jumis dirbti. Dėkuoju Jums, ponė Veinrait, už tai, kad Jūs asmeniškai labai svariai prisidėjote prie Europolo sėkmės. Bulgarijos vartų norėčiau Jums padėkoti, nes aš žinau, kad iš tikrųjų, rūpindamiesi visų mūsų piliečių saugumu, mes daug ką padarėme bendromis jėgomis. Dėkoju. Bundestago atstovas ponas Šuster. Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau prisijungti prie kolegos iš Bulgarijos pagiraus e, žodžių, ponui Vainraitui. Kalbant apie duomenų apsaugos režimą ir apie pakankamai teigiamą padėties pristatymą, norėčiau paklausti, kokia kryptimi Europolas jūsų manimų turėtų judėti ir kokiu pageidavimu turėtumėte, kodėl jie nėra įgyvendinami, kokios yra kliūtis, ar politinės, ar kito pobūdžio, ar tik tai Europos politikai yra tokie naivūs galvodami, kad galima įkurti bendrą kovos su terorizmu centrą, ar jūs taip pat pritarėte tokiai e, optimistiniai nuostatai, kiek žinau, nuo 2016 metų pradžios 15 e, darbuotojų tik tai šiame centre dirba. Nežinau, kokia yra dabartinė situacija, tačiau kokia yra jūsų, e, tai yra Europolo vizija susijusi su bendruoju Europiniu kovos su terorizmu centru Taip pat labai dažnai girdime politikų reikalavimų sukurti atitinkamą struktūrą, kuri ES mastu saugotų išorės sienas, tačiau manau dar svarbesnė struktūra būtų e, kovos su nusikalstamumu bendra europinė struktūra. Kodėl ji nėra kuriama? Dar vienas klausimas. Dauguma teroristinių išpolių yra planuojami už ES ribų, tačiau vykdomi Europoje. Todėl manau, kad Interpolas galbūt yra nepakankamai įvertinama organizacija, kalbant apie duomenų iš už ES ribų panaudojimą e, Europos viduje. Taigi šiame kontekste man kyla klausimas, ar turėtume dar e, tam tikras e, kliūtis panaikinti tam, kad e, Europolas ir Interpolas galėtų glaudžiau tarpusio bendradarbiauti. Dėkuoju už klausimą. Toliau, ponia Kiničiai iš Europos parlamento, prašau. Grazie, grazie prezidente, e grazie al dottor Wainwright per la sua presentazione. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ir Europolo direktorių už jo pasisakymą. Neseniai kartu su biudžeto kontrolės komiteto nariais man yra tekę lankytis Europolo būstinėje, aš stebėjau, kaip jūs dirbate ir aš pati savo akimis mačiau, ką jūs darote, kaip jūs dirbate. Aš esu iš Italijos ir aš esu įsitikinusi, kad bendradarbiavimas yra būtinas. Ir aš matau nuolat, kad jūs tobulinate savo darbą. Europolas e, yra labai svarbi priemonė mūsų kovoje su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Ir e, e, naudojant tada saugų keitimos informacijos tinklą, tą sieną, vadinamą, jūs tikrai atliekate labai svarbų darbą. Ir, ne, ir iš kolegų JAF aš taip pat esu girdėjęs, kad bendradarbiavimas su Europolu jų nuomonė yra labai svarbus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie ūsienio kovotojus. Mes a, žinome, kad a, dėja ta, tokių kovotojų, kurie iš mūsų šalių vyksta į kitas šalis kovoti, egzistuoja. Ir a, ar galima su šiuo reiškiniu geriau kovoti? Ir, Ar tai yra numatyta jūsų daugiametiai programai? Toliau, biudžetas. Jūs e, ką tik mums paaiškinote, koks biudžetas e, yra jums reikalingas. Europos parlamentas tengiasi suteikti jums visą jums reikalingą pagalbą tam, kad jūs gautumėt jums reikalingą finansavimą. Ir gal jūs galėtumėt mums pateikti papildomos informacijos šiuo klausimu. Ir Gal galėtumėt mums paaiškinti, kaip yra peržiūrimas šiuo metu vykdomos programos, kokios buvo audito išvados ir kai, ką jūs darote tam, kad jūs galėtumėt kuo geriau išnaudoti savo turimus išteklius, jums sutekti finansavimą, tam, kad jūs galėtumėt teikti mums vis geresnės paslaugas ir aš jau minėjau, kad tam, kad galėtume įveikti daug, e, organizuotų nusikalstamumo grėsmės, mums reikia, kad jūs gerai dirbtumėt. Dėkuoju. Ja, Aitäh küsimuste eest, nüüd on. Aš norėčiau padėkoti kolegams už klausimas ir dabar žodį perduoju ponui Venrait. Ačiū ponė Pirnikė ir aš norėčiau padėkoti trims parlamento nariams už teigiamas pastabas. Ponas Svetlanov pasakė labai svarbų dalyką. Kai mes kalbame apie Europolą ir Europolo veiklą, mes kalbame ne vien uh, apie mūsų Hagoje esamą būstinę, bet ir apie visą teisės saugos institucijų bendruomenę, kuriai mes atstovaujame. Ir mes visi kolektyviai turime gerai dirbti. Ir duomenų keitimosi srityje mes, galiu pasakyti, kad mes negavę duomenų iš valstybių narių nieko negalėsime padaryti. Todėl ponas Vetmanov labai gerai pasakė, kad valstybės narės turi dabar pa, pažvelgti į veidrodį ir pagal, paklausti savęs, kaip jos galėtų konkrečiai prisidėti prie, bend, prie saugumo stiprinimo. Uh, ES ir akivaizdu, kad ne visos valstybės narės dirba vienodai gerai, nors reikia pasakyti, kad pastaruoju metu darbas patobulėjo visose valstybės narėse. Ir ponas Svetlanov yra buvęs vidaus reikalų ministras ir jis kalba a, a, turėdamas daug patirties bendradarbiavimo su Europolu ir žino, kaip patobulėjo darbas Bulgarijoje. Turkija, Vakarų Balkanai. Taip, aš norėčiau, kad Turkija būtų geriau integruota į mūsų darbą ir mes vis dar neturime bendradarbiavimo operatyvinių lygmenių susitarimo su Turkija ir tai yra spraga. Tai da, tikrai nepadeda mums kovoti su migrantų kontrabandininkais, e, su užsienio kovotojų problema. Toliau ponas Šucų uždavė klausimą, kurį dažnai išgirstu iš žurnalistų, kokia yra mano vizija ir ar mes galėsime supanašyti su uh, uh, CŽV. Aš daug nemastau apie tai, ne, nes reikės išvalgti realybę. ES sutartise yra labai aiškiai pasakyta, kad mes, ne, Europolas negali turėti vykdomųjų galių. Taigi čia viskas, tuo visa diskusija ir baigėsi. Uh, Jei jūs nustatydami politinę kryptį e, tai išsakytumėt tokią mintį, jūs pakeistumėt mūsų da, ateities paradigmą. Ir iš esmės jūs turėsite da, iš naujo pradėti kurti Europolą. Aš nesakau, kad tai nėra įmanoma, gal tai, tai ir galima būtų padaryti, bet tai, tai reiškia, kad reikėtų iš esmės peržiūrėti, kaip dirba Europolas. Nes vadovau, man vadovaujant šiai institucijai Europolas veikia kaip paramos institucija. Mes naudojamės uh, naujausiamis informacijos technologijomis tam, kad galėtume tinkamai reaguoti į tarp valstybinį nusikalstumumą. Ir aš manau, kad mums neblogai sekasi dirbti. Jei jūs norite, kad mes uh, vykdytum, veiktume kaip policija, kai, kad galėtume likti tyrimus, galėtume suminėti asmenys, tai reikštų, kad uh, Europolą reikia iš esmės keisti. Ir uh, ir e, jų e, politikai turės dėl to apsispręsti. Dėl Europolo vykdomasis direktorius e, dirba atsižvelgdamas į politinės gairės. Ir šiuo metu mes dirbame pasižvaldami į tai, ko, kam buvom sukurti. Kibernetiniai nusikaltimai. Mes turime be abejo čia bendradarbiauti su privačiais partneriais ir valstybėmis narėmis. Mes turime stiprinti savo skaitmeninius gebėjimus ateityje. Ir kovos su terorizmu srityje pagrindinis iššūkis taip ir išlieka tas pats. Mums reikia stiprinti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių. Mums pavyko jau organizuoto nusikalstamumo ir kibernetinių nusikaltimų srityje iš esmės tą jau pavyko padaryti ir Ir, pavyzdžiui, kibernetinių nusikaltimų srityje be, a, visi vykdomi tyrimai vienai per kitaip yra susiję su Europolu. Terorizmo srityje dar yra kitaip ir mes vis dar turime įtikinti valstybės narės, kad jos turėtų o, užtikrinti šimtaprocentinį bendradarbiavimą, šimtaprocentinę partnerystę su Europolu. Labai gaila, kad e, prireikė kelių teroristinių išpolių, tragiškų išpolių Europoje tam, kad valstybės narės e, pradėtų rimčiau apie tai mąstyti. Bet e, mes matome, kad toks bendradarbiavimas yra reikalingas. Labai dažnai teroristai turi jau ir yra įvykdę prieš tai nusikaltimus. Ir todėl mums reikia stiprinti policijos bendradarbiavimą ir aš manau, kad mes galime rinkti daugiau informacijos. Uh, Mes dabar norime, kad e, žvalgybų kovos su terorizmu padaliniai stiprintų savo e, bendradarbiavimą šiuo klausimu. Ir manau, kad e, ateityje jį įmanoma sustiprinti. Interpolas, aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas su Interpolu iš esmės yra tinkamas, yra tam tikrų techninių detalių, kurias galima būtų tobulinti, bet iš esmės tos sistemos nereikėtų keisti iš esmės. Uh, Pone Kiniečia, dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Iš tikrųjų, Italijos patirtis veikia kaip tam tikra varomoji jėga, galvojant apie Europolą, nes Jūsų patirtis kovoje su mafija padeda mums stiprinti savo gebėjimus visoje Europoje. Užsienio kovotojai aš manau, kad mes turime bendradarbiaudami su JAF ir kitais partneriais pabandyti įsiaiškinti, kas tai yra per asmenys. Ir mes žinome, kad reikia kalbėti čia ne vien apie ūsinių kovotojus, bet ir apie radikaliuosius asmenys. Ir čia, ir čia reikėtų gal pagalvoti apie tai galima bendradarbiavę su Interpolu. Toliau biudžetas, mes esame Europos parlamentui, esame, esame labai dėkingi už tai, kad jūs pasiūlėte padidinti mūsų biudžetą. Tas padidinimas yra mums labai reikalingas. Mes privalome, kaip jūs ir reikalaujate, didinti e, biudžeto naudojimo efektyvumą. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad mes tikrai imėmės agresyvių veiksmų, kad sumažintume administracinės išlaidas. Mes sumažinome vadovų skaičių, supaprastinome valdymo sistemą ir bandome kuo daugiau išteklių skirti operatyviniai veiklai kiekvienų metų pabaigoje mūsų turimų laisvų e, vietų skaičius e, neviršyje yra mažesnis nei 2 procentai. Tai, man atrodo, parodo, kad mes iš tikrųjų labai veiksmingai naudojame turimus išteklius. Ja. Mm. Ačiū, ponė Vainwright, gerbiamas Europolo direktoriau. Na, o dabar aš prisiminsiu, kad esu ne tik pirmininkančios valstybės atstovas, bet ir Estijos atstovas. Estija maža valstybė, bet mes puikiai suprantam, koks svarbus yra e, tarptautinis bendradarbiavimas ir kaip svarbu, kad ir mes prisidėtumėm prie to bendradarbiavimo, nors ir maža valstybė būdami. Mes e, labai aktyviai dirbame, Estija aktyviai prisidėjo prie to darbo, mums daro įspūdis, kaip Europole. E, sklandžiai yra bendradarbiaujame per ryšio pareigūnus ar organizuojant įvairias analizės. Vakar labai daug kalbėjom apie duomenų bazės ir šiandien jos buvo paminėtos. Ir mes pastebėjome, kaip tas duomenų bazės galima naudoti bendrai. Ir dabar visi tikimės, kad e, analizės produktai galės būti panaudoti greičiau e, pagal poreikius. tada Europolo efektyvumas galės pagerėti. Taip pat aš noriu padėkoti iš viso širdies ponui Wainwright už visą atliktą darbą. Dėkoju ir už atsakymus į klausimus šiandien. Tai buvo labai naudinga mums. Ir tai mums suteikia vilties ateičiai ir jūsų operacijų ateičiai. Dear colleagues, uh, Rival, thank you very much. May I... Kolegos labai dėkoju. Aš norėčiau taip pat padėkoti ir ponui Wainwright. Jis uh, uh, šiuo metu išeina ir aš parlamento vardu noriu padėkoti jam ir jo komandai už darbą. Kolegos, gal padarykime dviejų minučių pertraukėlę ir po to perėsime prie darbo tvarkos taisyklių. Mums reikia tiesiog labai trumpos dviejų minučių pertraukėlės. Tikrai? Jūs gavote mūsų parengtą darbo tvarkos taisyklių projektą su kompromisiniais pakeitimais. Taigi padarykime trumpą pertraukėlį, dėkoju už kantrybę. colleagues, uh, there are some members outside. If you... Kolegos, e, keli mūsų nariai dar iš to už salės durų, jeigu galėtumėte juos pakviesti į vidų, būčiau dėkingas ir galėtume tęsti posėdį. just am um, aware that some members are outside making calls and so on, but... Aš <laughs> e, noriu tiesiog patikinti, kad matau, jog trūksta žmonių, bet e, turbūt užtenka, kad galėtumėm pradėti. So, colleagues, um, thank you again for your. Uh... Kolegos, dar kartą ačiū už puikias diskusijas vakar. Ir kolegai Dies Demera padėkosiu už tai, kad jis vakar mano vardu papirmininkavo. Aš e, esu jam dėkinga e, Esu dėkingas jam už tai. Na, o dabar mes kalbėsime apie darbo tvarkos taisyklės, jų pakeitimus ir turėtumėm jas priimti. Aišku, išklausius diskusijos, kurios aš e, labai atidžiai klausiausi, e, kurioje dalyvavo ir nacionaliniai parlamentarai, ir Europos parlamentarai, e, turbūt visi sutiks, jog visi be išimties siekia sustiprinti Europolą Rob Wainwright šį ryt kalbėjo. E, prie, po to girdėjome klausimą iš salės. Nė vienas nepasisakė prieš tai, kad organizacija būtų stiprinama, visigi mes to norime ir nacionaliniuose parlamentuose, ir Europos parlamente. Esu tikras, kad e, Diezdemė yra su manim sutiks, kad E, rengdamas pranešimą apie šį dosiją, įvertina Europolą kaip sėkmės istoriją. Na, dabar mūsų laukia e, detalus uždavinys patvirtinti e, specialiosios parlamentinės kontrolės grupės darbo taisyklės ir tą darbą šiandien turėtumėm padaryti šį rytį. Pirmiausia, diskusija apie darbo tvarkos taisyklės. Per diskusiją išiškė įvairių pozicijų. Delegacijos pateikė savo nuomonės, pateikė pakeitimų. O dabar aš matau, kad didžiaja dalimi paminėtų klausimų e, buvo išsakyti panašus komentarai. E, skirtingų valstybių pozicijos e, viena nuo kitos daug nesiskiria. Todėl aš sutinku su tuo, kad parengti kompromisiniai pasiūlymai, jie jums ir išdalinti. Peržiūrėsiu temas dabar trumpai, glaustai, bandysiu apibendrinti. Suprantu, kad daugelis jūsų nori pasisakyti, bet pirmiausia, uh, Apibendrinsiu kompromisinius pasiūlymus, prašyčiau juos vertinti kartu su kompromisais, kuriuos turite prieš akis. O po to žiūrėsim, ar galim patvirtinti tos pakeitimus, ar dar kas nors norės kažką pakeisti žodžiu, pasisakydamas. Taigi, pirmiausia, pirmoji tema pirmininkavimo trejetas bus įtrauktas į parlamentinės kontrolės grupės darbo tvarkės formavimą. Tai yra vienas iš pagrindinių aspektų paminėtų vakar. Antras dalykas. Dabar akivaizdžiai bus paminėtas sekretariatas labai aiškiai. Į sekretariatą įeis ir parlamentų, ir pirmininkaujančios valstybės parlamento e, personalas e, tai bus padaryta jau per kitą pirmininkavimą ir e, tie padėjėjai, sekretoriatas turės padėti pirmininkams, kaip kad šiandien yra. E, Bruselėje dirbantis e, žmonės galės prisidėti. Trečias dalykas. Dėl konsensusų priimamų sprendimų mes įtraukėme žodžius iš principo, kad mes atspindėtume visas išvadas deramai. Ketvirtas dalykas, dėl kalbėjimo laiko išbraukėme apribojimus, nes pirmininkai turės nuspręsti, kiek suteikti kam žodžio vietoje spontaniškai. Penktas dalykas, sukūrėme kompromisą dėl klausimų teikimo Europolui. Tai yra naujas punktas 4.1, kuris, kuriame parašyta, kad klausimai raštu gali būti teikiami taip pat. 4.1a. Naujas punktas. E, Parlamentinės kontrolės darbo grupės nariai galės pateikti Europolo atstovams klausimus ir žodžiu, ir raštu. Aš susidarau įspūdį ir turbūt pirmininkai parems mane, kad reikėtų paminėti, kad Kartais galima reikalauti, kad Europolas pateiktų atsakymus raštu ir tą turėtumėm nurodyti savo darbo tvarkos taisyklėse. Taigi, tie galime pasakyti dėl e, ketvirto punkto pirmo A naujo aspekto. Toliau, dėl vertimo žodžių į visas kalbas yra įrašyta nuostata apie tai. E, vertimo žodžių išlaidos e, turės būti dengiamas parlamento, kurio nariams reikia vertimo. Toliau turime užtikrinti, kad raštu e, parlamentinės grupės kontrolės stebėtojas teiktų ataskaitą e, valdy, valdybai grupės. Toliau e, pirmininkai stengsis rasti efektyvų sprendimą dėl pogrupių. Toliau devintas punktas dėl Danijos. Kolegos klausėsi vakar apie Danijos dalyvavimą, girdėjome, e, kas kaip masto, gerbiamas Danijos delegacijos narys pristatė Danų poziciją labai aiškiai, tą patį padarė ir kitos delegacijos, ir Europos parlamento nariai. Dabar aišku, kad bendros pozicijos kol kas rasti nepavyks. Todėl siūlome šią temą palikti vėlesniam laikui ir galėsime dėl to nuspręsti per kitą posėdį Bulgarijoje. Na, o kol kas Daniją kviesime svečio teisėmis, kaip šiandien. Ir ši tema neturėtų būti pamiršta, mes turime siekti konsensuso, kaip ir visais kitais klausimais, aš taip ir siūlau. Akivaizdu, kokia buvo e, bendrosios parlamentinės kontrolės grupės valdybos pozicija šiuo klausimu, tai yra vienas iš esminių klausimų, bet kol kas aš nenoriu čia priimti sprendimo, kad neužbūgotumėm tolesnių sprendimų. Visos delegacijos e, galėtų šį tekstą su pakeitimais patvirtinti ir jeigu mes tą padarytumėm, galėtumėm sakyti, kad jau yra, turime darbo tvarkos taisyklės ir tada Bulgarijoje mes e, priimsime tik tai pastebėjimus dėl stebėtojų ir dėl pogrupių, darbo pogrupių. Taigi, kolegos, aš taip pristatau e, šį dokumentą, žiūrėsim, ar jūs pritarsit ar ne, bet prieš prašydamas visų pritarti, aš paprašysiu E, savo kolegos pirmininko Raivo Aeg pasisakyti. Nende selgituste eest ja kaas, kaasjuht. Ačiū. Aš norėčiau pasisakyti kaip vienas iš pirmininkų. Aš sutinku, e, kad pažangos yra padaryta daug siekiant kompromisu. Ir man atrodo, kad mes kartu sugebėjome ženkliai pasistumėti į priekį galiausiai mes galėsime priimti reglamentą, aš manau, vidaus darbo tvarkos taisyklės. Taip pat aš sutinku, kad reikėtų daugiau nebediskutuoti per daug ilgai apie bendradarbiavimą. Mūsų tikslasgi dabar jau yra pereiti prie esminių klausimų, padiskutuoti apie Europolo naudingumą, apie tai, kaip jis gali geriau prisidėti prie uh, operatyvinės veiklos valstybėse narėse. Bet taip pat e, aš suprantu, kad darbo tvarkyklių prieimimas yra labai svarbus ir aš džiaugiuosi, kad surinkome jūsų e, narių pozicijas. Tai yra labai naudinga. Labai konstruktyviai viskas išdėsita. Ir mūsų delegacija taip pat remia visiškai parengtus kompromisus. Tai yra labai svarbu, kad mūsų parlamentarų balsas sustiprėtų. Klausimai, kurių kol kas nepavyks iki galo išspręsti, yra Danijos klausimas, jį tarsi paliksim užšaldytą kol kas, paliksime Daniją kaip e, stebėtoje pagal vidaus darbo taisyklės. Žinau, kad e, kol kas nesusitarėme, koks bus galutinis sprendimas ir pažiūrėsim, ar juridiškai galime rasti sprendimą. Mes turime gerokai dar apie tai pasvarsyti. Ir man atrodo, kad jeigu mes skirsime pakankamai laiko diskusijai, tai, mm, iš to, tai, tai bus naudinga. Kitas dalykas - dėl diskusijų šioje, grup, šioje grupėje. Kai kam turbūt nėra aišku iki šiol, kuo užsijims ši e, grupė. Man atrodo, kad reikėtų geriau apibriežti e, atskirų pogrupių veiklos pobūdį, kaip bus dirbama ir apie ką bus svarstoma. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, iš esmės tiek galėjau pakomentuoti ir aš tikiuosi, kad šiandien mums pavyks priimti reglamentą numatantį darbo tvarkos taisyklės. 17 kolegų nori pasisakyti, tik 17. Bet prieš tai dar norėčiau paklausti, ar kas nors prieštarauja pakeitimams. Ar galim prie, siekti konsensusą dėl darbo tvarkos taisyklių? Be, leisiu visiems pasisakyti, bet aš manau, kad reikėtų iš karto pritarti. Ar kas nors prieštarauja iš esmės? Kornelija. Also ich bin nicht ähm, gegen äh, die komplette Geschäftsordnung, das völlig klar, aber ich. Aš nepasisakau prieš visas darbo tvarkos taisyklės, tačiau manau, kad trūksta tam tikrų punktų. Na, Danija yra neminima, čia viskas dėl to tvarkoj, tačiau manau, kad netvarkoj yra pasiūlymai, kuriais reglamentuojama teisė užduoti klausimus. Aišku, klausimus užduoti galima, tačiau juos pateikiami atsakymai yra numatomi tik tai žodžiu ir puikiai žinome, kokie neaiškus jie gali būti tie atsakymai žodžiu. Ir, e, Manau, kad ir tarp posėdžių turi būti numatoma galimybė užduoti klausimus ir gauti atsakymus, o ne tik posėdžių metu. Taigi prašau šio Vokietijos pasiūlymų taisyklės atitinkamai papildyti, nes uh, jeigu jau norime veikti demokratiškai, tai turime užtikrinti galimybę klausimus užduoti ne tik tiesioginių posėdžių metu. Before, um, other colleagues take the floor, and I, I understand it may... Prieš steigdamas žodį kitiems kolegoms uh, dėl uh, klausimų, kuriuos atsakoma raštu, dar norėčiau patikslinti. Įžangoje aš apie tai mėginau kalbėti, galėčiau pateikti pasiūlymą šiuo klausimu ir taip galėčiau išsklaidyti kai kurių kolegų nuogastavimus. Siūlau štai ką. Visiškai pritariu dėl šios pastabos. Naujasis kompromisas 4.1a e, skamba taip, kad Europolui Priežiūros komiteto jungtinių nariai gali teikti klausimus, į kuriuos atsakoma tiek žodžiu, tiek raštu. Manau, kad e, turėtume sutarti dėl to, kad tiek žodžiu, tiek raštu užduodami klausimai turi būti e, galimybė juos užduoti ir gauti tinkamus atsakymus tiek žodžiu, tiek raštu per e, bendroj parlamentinės kontrolės komiteto posėdžius. E, kolegoms e, dirbantiems Europos parlamente tai yra labai svarbu, tačiau Europolas yra nedidelė organizacija ir tai būtų dar papildomas darbo krūvis, taigi jeigu jau mes tokį pakeitimą pas, patvirtinsime, tai turime suvokti, kad tokie klausimai bus užduodami labai ribotų mastų ir tik tada, kai iš tiesų to prireiks, kai bus visiškai būtina tokius klausimus užduoti ir gausi atsakymą raštu. Jeigu dėl to sutartume, tai aš pritarčiau teikiamam pakeitimui. Aš manau, kad uh, su šiuo pakeitimu. Aš teikčiau atitinkamą pasiūlymą kartu su bendra pirmininku, prašyčiau jūsų pritarimą, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, su tokiais klausimais reikėtų elgtis atsakingai ir proporcingai. Ir būtina tą pabrėžti ir per kitą mūsų <clears throat> bendros parlamentinės kontrolės e, grupės posėdį. Ar jums neprimnas šis e, pakeitimas, kodėl neprimnas? Galėtumėte pakomentuoti? Vienos delegacijos atstovai norėtų pakomentuoti šį pasiūlymą, galbūt Vokietijos delegacija prašau tą padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Pirmiausiai, aš norėčiau bendro pobūdžio pastabą išsakyti dėl procedūros. Esu labai nustebęs dėl to, kad jūs dabar pasiūlėte balsuoti dėl pakeitimų, dar prieš prasidedant diskusijai dėl pačių pakeitimų, kaip yra numatyta darbo atvarkė. Todėl aš pirmiausiai prašyčiau leisti pasisakyti 17 užsiregistravusių kolegų ir po to pereiti prie balsavimo dėl e, bendrai teikiamų pasiūlymų, o dėl teisės užduoti klausimus, tai turime išsklaidyti čia daugelį nesusipratimų dėl to, kad egzistuoja teisė tarp posėdžių užduoti klausimą, į kurį būtų atsakoma raštu. Ir į tokius klausimus galima atsakyti ne tik žodžiu, tačiau ir raštu, jeigu būtina. Tačiau ta prievolė kurią jūs dabar e, pasiūlėte, aš jos neižvelgiu atitinkamoje formuluotėje. Manau, kad siekiant užtikrinti parlamentinę kontrolę, tai teisė užduotis klausimus yra pats aštriausias parlamentarų ginklas ir bet kokiu metu reikia užtikrinti galimybę tokius klausimus užduoti aktualiausiais klausimais ir gauti juos atsakymus. Ypač e, vadovaujantis arba egzistuojant principui, kad e, klausimus galima užduoti tik tai posėdžių metu. Aš nemanau, kad e, tai būtų, taip būtų tinkamai užtikrinamos sąlygos garantuoti parlamentinę kontrolę. Pirmininkas, e, ačiū. Jeigu norite, kad likę 16 kolegų dabar pasisakytų, iš tiesų 15 kolegų jau dabar, ponė Ems jau kalbėjo, tai mes tą padarysime ir turbūt būtų geriausias būdas taip leisti pasielgti. Dėl e, ketvirtojo punkto, ketvirtojo taškas pirmas A punkto pakeitimo aš teikiu pakeitimą tokį, kokį jūs norite ir nustatyti galimybę gauti atsakymus ir klausimus raštu. Pone Ernstai, tai atkreipė dėmesį, Europos parlamento vardu, jūs nacionalinių parlamento vardu, dabar punktas 4.1a bus atitinkamai pakeistas, perrašytas, performuluotas ir mes turėsime apsispręsti dėl to per posėdį, kuris vyks Bulgarijoje, dabar to negalime padaryti, nebent uh, visi dėl to sutartume ir niekas neprieštarautų, tačiau dabar turime išsiaiškinti visas aplinkybės susijusias su darbo tvarkos taisykle, o per posėdį Bulgarijoje patvirtinsime tą kitą taisyklę, tai dabar siūlau perrašyti 4.1 uh, punktą numatant galimybę gauti atsakymus raštu į užduodamus klausimus ir patvirtinsime atitinkamą punktą per susitikimą Bulgarijoje. Bulgarijos atstovai kalbės vėliau ir jie turės pritarti šiam pasiūlymui. Yeah, exactly. Sorry, I'm just being reminded that... Uh, Man tik priminė, kad per susitikimą Bulgarijoje svarstysime kitus klausimus susijusius su Danija, po, <clears throat> pogrupėmis ir šiuo klausimu. Taigi nukelkime šį klausimą kartu su kitais į posėdį Bulgarijoje. Vadovausimės uh, Vokietijos delegacijos pristatytą poziciją, jeigu uh, niekas neprieštaraujate, tai dabar leisime pasisakyti visiems užsiregistravusiems kalbėti kolegoms, prašysiu jų tą padaryti trumpai, kai išklausysime visus pasisakymus. Tuomet balsuosime dėl to, ar pritarėme e, naujoms darbo tvarkos taisyklėms, išskyrus tos klausimus, kuriuos dar turėsime patvirtinti Bulgarijoje. Dabar ponas Dimitrija, Kipro parlamento atstovas, prašau. Ondos. Gerbiami kolegos. Noriu pasakyti, kad šiandien mums pristatytas dokumento tekstas yra priimtinas, jame atsispindi ir mūsų ankstesnės diskusijos. Okay. Kadangi vėl kilo tam tikrų techninių nesklandumų dėl vertimo, tai prašau visų nekalbėti dar kartą ilgiau nei po dvi minutės. Ar vertimas vėl veikia? Vertimas į anglų kalbą vėl sugrįžo. Prašau, jums dvi minutės daugiausiai. Mėly pirmininkai, gerbiami kolegos, jau minėjau, kad šiandien svarstamas tekstas yra priimtinas. Jame didžiai dalimi atsispindi mūsų vakardienos diskusijos. Nepaisant to, liko tam e, tikros nuostatos, kurios neįtrauktos į tekstą. Aš turiu minėti mūsų Kipro delegacijos teiktus pakeitimus mes pateikėme juos raštu, vakar trumpai paminėjome, tačiau dabar jų pasigendu dokumento tekste. Pavyzdžiui, antrasis punktas susijęs su stebėtojų ir narių statusu, taip pat trečiojo punkto antroji dalis abiejų posėdžių datos norėjome, kad kiekvienais metais lapčio 30 dieną būtų pristatoma Europolo veiklos ataskaita. O dabar man susidaro įspūdis, kad dokumento tekstas yra pakankamai geras, tačiau negalime jo šiandien dar visiškai galtinai patvirtinti, nes e, jis nėra baigtinis ir aš turiu menyje ne tik tos klausimus, kuriuos jūs minėjote, ne tik tų pogrupių klausimus, Danijos klausimą, tačiau ir mūsų pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, e, kurie nėra įtraukti į dokumento tekstą. O Saulė, Lordų rūmų atstovas. Diskusija iš tiesų yra labai įdomi ir Lordų rūmai pritarė toms e, pranešimo dalims, kuriuose kalbama apie saugumą ir Europolo veiklą po breksito. Aš noriu dabar atkreipti dėmesį į tai, kad man labai patiko Danijos pozicija, tačiau suprantu, kad jūsų pasiektas kompromisas yra prasmingas, tikrovė yra tokia tiek šio klausimu, tiek ir klausimų susijusių su pogrupiais ir atsakymais į klausimus raštu, kad negalime teikti, kad šios taisyklės yra amžinos ir nekeičiamas. Jas galima keisti, žinoma, ne kas dvi minutės. Aš kaip parlamento, kurio nariai palieka ES atstovus, noriu pasakyti, kad tikrai ne, nesu tas politikas, kuriam labai patiktų referendumai, ypač sudėtingais klausimais. Uh, E, ypač tais atvejais, kuomet visuomenė patvirtina poziciją, kurios nepagėdauja vyriausybė ir po to patenka labai sudėtinga padėtį. Norėjau pasakyti šiuo atveju, kad yra labai svarbu kovoti su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu visoje Europoje su visais e, šių reiškinių aspektais, kurie daro tiesioginę įtaką žmonių gyvenimams nepriklausomai nuo to, ar jie yra es nariai ar ne, todėl mes turėtume parengti atitinkamus mechanizmus, pagal kurios mes galėtume keistis informaciją, stiprinti saugumą ir užtikrinti demokratinę kontrolę, nes tokiu būdu jūs galite apsaugoti tiek visuomenę, tiek ir jos laisvę ir turime užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą, todėl negalime uh, tvirtinti taisyklių, kurių vėliau niekuomet negalėtume keisti. Ir e, tokios patirties mes esame sukaupę ir Junktinėje karalystėje, ypač sprendžiant Šiaurės Airijos klausimus, nes e, ypač su saugumu susiję aspektai nuolat keičiasi ir taip pat turime nepamiršti, kad teroristai nusikalteliai visuomet nori vienu žingsniu būti priekyje mūsų, mus aplenkti. Tačiau ES tikrai labai puikiai sugeba svetingas problemas spręsti pasitelkdama naujoviškus jų sprendimo būdus. Tikiuosi, kad tas procesas tęsis ir toliau. Ačiū ponė Saulė, dabar ponas Sudijas Disilva iš Portugalijos parlamento, prašau. Pone Dijas Disilva, ačiū ponė pirmininkė. Nu, Portugalijos delegacija norėtų patingą dėmesį atkreipti Europolo veiklos svarbą. Neseniai pasiekėme pakankamai didelės pažangos, e, siekdami palengvinti savo, e, savo darbų naštą. Pasiekėme sutarimą įvairiais klausimais, e, kurie yra minimi mums išdalintame dokumente. Dauguma klausimų yra išspręstos, keturis klausimus dar turėsime perkelti į susitikimą Bulgarijoje, tačiau dabar galiu Jums pasakyti, Kalbant apie klausimus, į kuriuos galima gauti atsakymą raštu, ir Vokietijos pristatytą poziciją. Tai manau, kad reikėtų Vokietijos pozicijai pritarti, o tos e, subgrupės, e, jos ir toliau turėtų išlikti, nežinau, kokią formą Bulgarijoje tą reikės aptarti. Dar vienas klausimas, kuri, e, kuris mums kelia tam tikrų sunkumų, yra susijęs su konsensuso būdu primamais sprendimais, bendru sutarimu primamais sprendimais, teisinių požiūrių. Tokia procedūra galėtų sukelti sunkumų, taigi klausimas, ar mes, kaip mes e, tą bendrą sutarimą turėtume pasiekti ir užtikrinti, tą konsensusą tuo atveju, kuomet konsensuso nėra, ar reikėtų pastelti dviejų trešdalių daugumą, ar kitais būdais, jeigu taikytume dviejų trešdalių taisyklę. Tai dėl, jį taip pat yra pakankamai aptakiai suformuoluota, tai galėtų mums sukelti tam tikrų problemų ateityje. Taigi, kaip mes spręsime tas situacijas, kuomet bendro sutarimo nebus. Ir kadangi nėra rašytinių taisyklių, tokiais atvejais taigi mes elgsimės. Ponas Amerberg dabar. Ačiū už darbą, kuris yra padarytas siekiant kompromiso. Mes e, didelę dalimi e, sutinkam su to, kas pasakyta, nors gal ir turime šiek tiek kitokių pozicijų mes manome, kad pirminė Vokietijos parlamento mintis dėl sekretoriato yra priimtina. Mes e, vis tik neketiname atmesti viso pasiūlymo dėl kompromiso. Geriau išlaikykim kompromisą. Kitas dalykas dėl konsensuso principo. Kada tą principą bus baigiama taikyti, reikia labai iškių taisyklių tokiems dalykams. Dabar e, diskusijoje mes matome, kad kai kurios delegacijos bando e, pateikti pasiūlymus, kurie, man atrodo, yra mažiau apgalvoti. Ir man atrodo, yra labai svarbu, kad mes konsensuso prinsus, principą apgintume per balsavimą. Thank you very much. Mr. Sorensen of the Danish. Ačiū ponas Sorensen iš Danijos parlamento. Thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems delegatams už labai gerą diskusiją. Ypač dėkoju delegatams, kurie pritarė e, Danijos pozicijai. Na, o dėl pirmininkaujančios valstybės pasiūlymo apie konsensusą. Mūsų nuomonė e, šį dokumentą reikia paremti, jis išplaukia iš dėrybų įvykusių šiame posėdėje kaip puikus rezultatas. O aš dar kartą norėčiau pakomentuoti apie Daniją. Žinoma, visi turime suprasti, kad šiuo metu yra neįmanoma pasiekti konsensuso dėl Danijos pasiūlymo Tačiau mes siekiame rasti gerą sprendimą e, kitą kartą, kai susitiksime Bulgarijoje. O kol kas tikimės, kad jūs e, skirsite dėmesio Lisabono sutarties 12 e, straipsnio C daliai ir teisės tarnybos dokumentui, kurį gavome vakar. Teisės tarnyba padarė išvadą, kad nei sutartis, nei Europoro reglamentas nenumato jokių apribojimų nacionaliniams parlamentams ar valstybėms narėms dalyvauti e, vykdant Europolo veiklos parlamentinę kontrolę. Mes su tuo visiškai sutinkame. Ir jeigu dabar pažiūrėtumėte Lisabono sutarties 12 straipsnį, pamatytumėt, kad ten yra aiškiai parašyta, jog valstybių narių nacionaliniai parlamentai turi aktyviai prisidėti prie ES gero funkcionavimo, dalyvaudamos E, laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, be kita ko, ir e, e, politiškai stebėdamos Europolą. Apie tai mes šioje konferencijoje ir kalbame. Ir e, šioje grupėje bus būtent apie tai kalbama. Taigi, Danijos parlamentas pagal sutartį ir pagal Europoro, Europolo reglamentą jau turi teisę būti visateisis E, šios grupės narys ir tikimės, kad bus pasiektas konsensusas tuo klausimu kitame posėdyje. Ačiū uždėmesi. Mr... Labai ačiū ponas Conway iš Airijos parlamento. Labas rytas, e, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Mes džiaugiamės darbu, kuris yra padarytas ir norim padėkoti sekretoriatui už tai, kad e, pasiekėme poziciją, kuri vilėmės bus e, e, vainikuota kompromisu ir išlikusios problemas bus išspręstos Bulgarijoje. Bet yra pakeitimuose vienas aspektas, kurį aš norėčiau, kad jūs pirmininkė man paaiškintumėt. Dėl peržiūros, dėl procedūrų peržiūros mes norime, kad peržiūra būtų numatyta kas dviejus metus. Aš noriu užtikrinti, kad būtų įrašyta žodis kas dviejus metus. Nes jeigu pasakysim kartą per du metus, tai gali būti, kad e, bus iškraipyta interpretacija. Mes turim reikalauti, kad peržiūra vyktų praėjus kiekvieniems dviejiems metams, kas dviejus metus. Jeigu tai bus aiškiai rašyta, tada tekstas mums bus visiškai priimtinas. Labai ačiū. Ačiū kolegos už tai, kad glaustai kalbame. Galėsim visiems leisti sutikti žodį. E, Lenkijos parlamentos ponas Apul. Dziękuję bardzo. E, Labai ačiū. E, keletas svarbių pastebėjimų dėl daugumos. Parašyta dviejų trešdalių dauguma. Kodėl ne 4-5 ar 6-7, kokios kitos yra įmanomos daugumos? Dar vienas pastebėjimas. Balsų skaičiavimas. Ar kiekvienas parlamento atstovas turės vieną balsą, ar bus parlamentarų, kurie turės du balsus, nes bus atstovaujama e, valstybei, kurioje yra dviejį parlamento rūmai. Pasirūpinkim, kad tokie dalykai būtų sureguliuoti darbo tvarkos taisyklėse, tada išvengsime be jokių abejonių tolesnėje veikloje. Dar vienas pastebėjimas. Parlamentinės kontrolės tikslas, esmė yra klausimų teikimas. Kodėl mes turėsime laukti šešis mėnesius, kol atsakymas ateis? Tokiu atveju bet koks mūsų grupės posėdis prilygs tik tai e, ilgam kalbėtojų e, pasirodymui. Geriau būtų, jeigu Europolas galėtų atsakyti klausimus e, ir tai turi būti spontaniški klausimai, o ne tai, ką jie sulauks per šešis mėnesius. E, aš pats esu tarptų, kurie mano, kad atsakymai raštu yra labai geras sprendimas. Dėl komitetų. Ši tema reikalauja tolesnės diskusijos per kitą posėdį. Pasirūpinkime, kad komitetai būtų deramai atstovaujami. Mes turime apie tai iškiau kalbėti, paskui nuspręsim. Parlament. Slovakijos parlamentas panas Paska. Labai ačiū už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė, kolegos. ES e, grindžiama susitarimu tarp valstybių narių, susitarimais tarp mūsų vadovų, tarybose, kozak susitikimuose. Visuomet susitarimai remiasi konsensusu. Aš esu iš Slovakijos ir darau uh, prielaidą, kad svarsydami naują pasiūlymą darbo tvarkos taisyklėms, tą konsensusų susitarimo principą išlaikysime. Todėl aš manau, kad jeigu dabar mes pasakysime, jog remsimės konsensusu, bet nenurodysime E, kokiais atvejais konsensuso principas nebus taikomas, e, tai e, negalime su tuo taiksis. Turime išlaikyti pagrindinius valstybių narių bendradarbiavimo principus. Jeigu ieškosime kitokio modus operandi posėdžiams, tai uh, Turbūt e, šiandienos išvadose to nereikia paminėti, bet kitose dokumentuose, kurie turės būti patvirtinti, tą reikėtų nurodyti. E, ir tie dokumentai turės būti priimti konsensusu. Mūsų delegacija neturi pakankamai galios e, dirbdama Bratislavoje ir dabar mes kitokios pozicijos negalime pasiūlyti. Todėl aš manau, kad punkte 4.1a turėtų būti rašytas žodis principas. Ir jeigu mes metodiką išplėsime, turim paminėti kitus metodus, galėdami nurodyti, kokio, kokia dauguma turės būti ir panašiai. Aš siūlau, kad tą diskusiją nukelti į Bulgariją. Tada mes e, turėsime naują darbo tvarkos taisyklių e, variantą. Mūsų delegacija bus rengusi, pasirengusi padėti. Toliau Italijos senato atstovas. Grazie, prezidente, grazie per il lavoro fatto. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą ir už to darbo rezultatus, kurie iš tikrųjų parodė, kad Jūs atsižvelgėt į vakar sakytas pastabas. Aš manau, kad iš tikrųjų siekiama bendro sutarimo visais tais klausimais. Iš esmės aš pasisakau už tai, kad sprendimas dėl Danijos narystės ir pogrupių būtų atidėtas, bet dėl atsakymų raštų aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad dabar jau galima numatyti galimybę gauti atsakymus raštu. Viską reikia labai gerai išdėstyti jau dabar. Yra dar vienas dalykas, man atrodo, kad tai nebuvo gerai atsižvelgta. Sekretariatas. Europolas ateityje gali vaidinti dar didesnį vaidmenį ir tai būtų labai gerai. Bet tai bus įmanoma tik tuo atveju, jei Europolas investuos į savo išteklius ir jei bus investuojama į deramą Europolo veiklos kontrolę. Taigi aš manau, kad mūsų parlamentinės kontrolės grupės sekretoriatas turėtų veikti taip, kad jis galėtų tinkamai atlikti savo pareigas. Yra pasakyta, kad kad bendra pirmininkė bendradarbiaus, su, kad sekretoriatas padėjęs bendra pirmininkams renkti dokumentus. Gal reikia, reikėtų pasakyti, kad sekretoriatas padėtų visai parlamentinės kontrolės grupiai ruoštis posėdžiams, nes dabartinė teksto formuluota, man atrodo, nėra labai aiški, galėtų būti išplėsta. Dėkuoju, toliau, ponė Florian iš Rumunijos parlamento, Florija. Noastre de ieri se regăsesc în text, deci de principiu suntem de acord. Ačiū pirmininkė. Iš esmės mes pritarėme siūlomoms taisykliams ir tekstui, tačiau vadovaujantis e, paprasta logika ir administraciniais e, aspektais norėtume išsakyti kelias pastabas. Apibrėždami tam tikras struktūras turėtume aiškiai pasakyti, už ką jis yra atsakingas. Turiuomenyje e, trečiojo straipsnio pirmąją A dalį, kuriame kalbama apie tą trejetą, trojką, tačiau nekalbama apie tai, kokie įgaliojimai jai yra numatomi. Trečiojo straipsnio pirmoji dalis turėtų skambėti pirmininkavimas posėdžiams ir e, trečiojo taškas 1a pavadinimas turėtų būti pirmininkaujanti šalis. Dėl sekretariato dar vienas pastebėjimas. Manau, kad žodžius in close cooperation turėtume pakeisti žodžiais end close cooperation. Nes e, iki šiol, likščionė patirtis rodo, kad tas bendradarbiavimas tarp sekretariatų vyksta nebūtinai sklandžiai. Dar turime kitų pastabų, tačiau apie jas daugiau papasakosiu Bulgarijoje. Ačiū. Dėkoju Vokietijos Bundestago atstovas panašiuste, jei jūs esat pasiruošęs. Prašau. Pamėginsiu. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju Europos parlamentui ir e, pirmininkui, taip pat Dėjus Demiro, už tai, kad atsižvelgėte į mūsų pastabas dėl trojkos sekretariato ir atsakymų į klausimus. Kolega dar mane papildys, tačiau dėl trojkos noriu pasakyti, kad e, gerai, kad ji yra minima kaip struktūra, tačiau jokių konkrečių užduočių jai nėra priskiriama, tai viskas atrodo kaip e, ant brangaus popieriaus atspausinta automobilio reklama, tačiau automobilis pats iš tiesų nelabai gali važiuoti. Taigi, manau, kad trojka turėtų būti atsakinga už politinių tikslų užsibrėžimą ir išvadas, e, kurias turėtų teikti atsižvelgdamai narių pasiūlymus. Taigi tai trojka reikia suformuoluoti atitinkamas užduotis, turi uh, parengti darbo atvarkę, politinius tikslus nustatyti atsižvelgdama į narių pasiūlymus ir išvadas pateikti sekretariato. Užduotis mūsų manimo turėtų būti labai aiškios ir paprastos. Jau dabar e, e, trečiajame, trečio punkto pirmoje bėdalyje parašyta, kad sekretariatas sudarys Europos parlamento ir pirmikaujančios šalies atstovai, vadovaudamies Europol reglamento 51 straipsnio nuostatomis pageidautume, kad sekretariatą sudarytų Europos parlamentas ir to trejato valstybės. Tai reiškia, kad trečio punkto pirmojo dalyje reikėtų pakeisti tik vieną žodį. Ten dabar parašyta, kad sekretariatas gauna paramą iš Europos parlamento ir pirmininkaujančio šalies parlamento, tačiau ir bendradarbiauja. Reikia traukti žodį ir papildomai, ir tokiu būdu sekretariatas sudarytų Europos parlamento ir šalių trejato atstovai. Kalbant apie atsakymus raštu, užduodamus klausimus, pirmininko pristatytas kompromisinis pakeitimas, manome, kad yra labai geras, prioritetinius klausimus tarp posėdžių turėtume galimybę užduoti ir gauti juos atsakymus raštu, tačiau kyla klausimas, kas nuspręs, jog atitinkamas klausimas yra prioritetinis ir būtina jį atsakyti raštu. Ir aš manau, kad turi būti atitinkamas prašymas klausimo teikėjo gauti atsakymą raštu, o sprendimą dėl to turėtų priimti e, trejetas. Ir jeigu manytų trejeto nariai, kad reikia atsakyti raštu, tuomet būtų pateikimas atitinkamas atsakymas, jeigu ne, tuomet atsakymas būtų pateikimas žodžiu. Ačiū. Okay, Labai dėkoju. Graikijos parlamento atstovas ponas Afanasio. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, kas šiuo metu vyksta, iš tikrųjų tai neturėtų mūsų stebinti. Tai, ir turime pasimokyti iš gyvenimiškosios patirties. Mes turime dabar susitarti dėl tų dalykų, dėl kurių sutarėme, o jei lieka klausimų, kuriems negali visi pritarti, mes nepriimam sprendimo dėl tų klausimų ir paliekame, atidedame jos kitam susitikimui ir bandykime per turimą laiką susitarti dėl kompromiso, dėl tokio kompromiso, kuris būtų veiksnus. Viskas, kas yra susiję su Europolu, o tų, tų klausimų yra labai daug, yra nagrinėjama aukščiausių lygmenių. Pavyzdžiui, neseniai prezidentas Makronas paprašė, kad būtų sukurta Europos žvalgybos tarnyba. Ir būtent todėl Paryžiui ir Berlyne buvo nuspręsta, kad be tokios žvalgybos tarnybos Europolas ateityje negalės tinkamai funkcionuoti. Taigi yra dar klausimų labai svarbių, kurie po to paveiks Europolo veiklą ir dėl kurių dar nėra sutarimo pačiu aukščiausių lygmenių. Taigi, kodėl mes negalime atidėti ne, tų klausimų, dėl kurių nesutarėme, kitam posėdžiui, kuris vyks Bulgarijoje. Graikijos parlamento narys, ponas Paraskė Vopulos. Tęsdamas taip, ką kalbėjo kolega, aš norėčiau kai ką pridurti. Tai yra tai, kad akivaizdu, kad iš tikrųjų buvo siekiama, kiek manoma, pasiekti kompromisą. Ir aš manau, kad būtų tikrai labai gaila, jei būtų gaila, jei mums nepavyktų visko deramai surašyta šiame tekste. Dėl tų klausimų, dėl kurių nesutarėme, mes galime tęsti diskusiją tam, kad galiausiai galima būtų Bulgarijoje gal dėl jų susitarti. Taip, pažiūrėjau, ir pogrupių klausimas, ir Danijos narystės klausimas. Dėl šiais klausimais bendro sutarimo nėra, bet visais kitais klausimais, man atrodo, mes galėtume susitarti. Beje, tekstas turi būti pakankamai lankstus, ypač, pažiūrėjau, kai kalba eina apie klausimus pateikimo žodžių ar raštų. Uh, ir tose vietose, kur kalbama apie tai, kaip mes siekiame spręsti įvairius su darbo tvarkos taisyklėmis susijusius klausimus. Akivaizdu, kad mes norime visuomet priimti sprendimus bendrų sprendimų, bet kai tai nėra įmanoma, aš manau, kad mes turime nustatyti kvalifikuotos daugumos principą, pavyzdžiui, dviejų trečdalių. Dėkoju ir dabar noriu pasisakyti du Europos parlamento nariai. Pirm, ponas Eli, Ellison. Ja, dank u voorzitter. Allereerst compliment aan het secretaris. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti sekretariatui už iki šiol atliktą darbą. Iš tiesų nėra paprasta pasiekti sutarimą su, ir suderinti daugelį skirtingų pozicijų. Šiuo manau, kad e, kompromisas turėtų apsiriboti svarbiausiamis nuostatomis ir visi pasiūlymai, kuriuos išgirdome, ką tik yra svarbus, e, tačiau mes turėtume paprasčiausiai e, apsiriboti svarbiausiais principais, o kitus klausimus išspręsti ir aptarti per kitą posėdį, tai yra Bulgarijoje ir parengti tam tikras praktinės veiklos gairias ir, ir, ir Aš manau, kad jeigu mes atitinkamų ribų nenustatysime, tai e, darbas paprasčiausiai niekuomet nesibaigs ir e, Vokietijoje netgi atitinkama patarlė yra šio klausimo. Taigi tuos visus papildomus klausimus dėl daugia šalių ar dvišalių sprendimų, manau, turėtume aptarti Bulgarijoje, o visi turėtume starti, pavyzdžiui, dėl to, kad Daniją reikėtų įtraukti į vykstančias diskusijas ir procesus. Dievas demera dabar. Muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, aš norėčiau padėkoti abiems pirmininkams. Ir norėčiau pasidalinti savo pastabomis. Džiaugiuosi, kad kolegos pateikė daug pastabų, nes tai parodo, kad iš tikrųjų darbo tvarkos taisyklės rūpi kolegoms ir kad visi norime susitarti. Bet turiu jums išdėstyti ir savo nuomonę. O aš manau štai ką. Mes sudarome naują grupę. Ir iš tikrųjų pagimdyti tokią grupę nėra lengva. Kalba eina apie jungtinę parlamentinės kontrolės grupę. Ir aš siūlyčiau štai ką. Pradėkime dirbti po dviejų metų galėsime įvertinti, kaip veikia mūsų darbo tvarkos taisyklės ir prireikus galėsime jas patobulinti. Pirmiausia, mes turime pradėti darbą, po to įvertinti, kaip mums sekasi ir tuomet tobulinti darbo tvarkos taisyklės. Man labai brangus pirmininkų parengtas e, dokumentas – Aš kalbu apie e, Estiją atstovaujantį pirmininką ir Europos parlamento dalybi komiteto pirmininką. Mes Bulgarijai daug ką turėsime aptarti. Turėsime de, de sugrįžti prie de Danijos narystės klausimo, prie pogrupių e, darbo. Ir aš norėčiau dar pakalbėti ir apie klausimus žodžių ir raštų pateikiamus. Man viskas yra aišku. Man atrodo, kad Vokietijos delegacija visiškai teisingai pasakė, kad vienas iš svarbiausių parlamentinės kontrolės elementų yra galimybė užduoti klausimus ir gauti atsakymus į tuos klausimus. Ir e, ponas Morais, mūsų pirmininkas, kai ką minėjo. Ir aš noriu prie to sugrįžti. Europos komisija gauna arba bent jau gaudavo tūkstančius Europos parlamento narių klausimus pateikiamus raštu. Ir Europos komisija galiausiai buvo priversta kažkaip pradėti tvarkyti tuos klausimus, atlikti kažkokią atranką. Kodėl? Todėl, kad komisijos tarnybos tiesiog ne, buvo ne, nebepajėgdavo susitvarkyti su klausimo antplūdžiu. Todėl aš manau, kad mes galėtume pritarti Vokietijos prašymui dėl to, kad į e, kai kurios klausimas būtų pateikiami atsakymai raštu, bet reikia tuomet apriboti tokių atsakymų skaičių. Ir čia gal pirmininkas galėtų geriau pakomentuoti tą uh, klausimą. Dėl Danijos. Mes dirbame labai sparčiai ir sekretoriato darbuotojai gali jums patvirtinti, kad aš visai neseniai kalbėjausi su kai kuo iš te, Europos parlamento teisininkų tarnybos. Ir uh, mes susitarėme, kad tas dokumentas, kurį aš minėjau vakar ir kuris kol kas nėra oficialus, bus pateiktas kaip oficialus dokumentas ir mes galėsime tą dokumentą aptarti Sofijoje. Dėl pogrupių dabar. Aš da, gerai pažįstu, kas yra parlamentinė kontrolė. Man yra tekę ir ją vykdyti ir būti kitoje pusėje. Tai yra, kai mano atžvilgiu buvo vykdoma parlamentinė kontrolė. Ir aš žinau iš savo patirties, kad pogrupiai paprastai neturi visų įgaliojimų parlamentiniai kontroliai atlikti. Ir atvirai jums pasakysiu, aš esu linkęs pritarti Vokietijos pasiūlymui dėl pogrupių su sąlyga, kad tos, da, po, tie pogrupiai bus tinkamai suformuoti ir galės tinkamai dirbti. Reikia labai gerai apibriežti, kokios bus jų funkcijos, pa, a, kaip a, tie a, pogrupiai dirbs. ir gal Vokietija galėtų e, įsamiau išdėstyti tą savo pasiūlymą, gal jie galėtų parengti įsamesnį e, dokumentą, kurį galėtume aptarti Sofijoje. Toliau. Sprendimo prieimimas bendru sutarimu. Tai yra nepaprastai svarbu, todėl kad toks požiūris skatina diskusiją. ES veikimo e, sutarties 81 e, straipsnėje yra aiškiai parašyta, kad, e, kad mes turime siekti lygybės tarp įvairių parlamentų, parlamentų Bet pažiūrėkime, pažiūrėjau, kaip bus sudaryta ta grupė. Joje bus daugiau nei šimtas e, nacionalinių parlamentų narių ir tik šešiolika Europos parlamento narių. Ir aš dėkoju kolegai, kuris minėjo e, parlamentų pirmininkų e, sueigos Bratislavoje išvadas. ir kuris kalbėjo apie principus, ir viso, formuluoti iš principo visuomet, visuomet e, atveria duris įvairiems nesusipratimams. Ir aš manau, kad e, tuos žodžius vis dėlto reikėtų ištrinti in principle. Sekretariatas. Parašyta, kad e, sekretariatas turi padėti bendra pirmininkiams. Ir lygiai taip pat dėl trejato, man čia viskas aišku. Uh, Viskas čia išdėstyta, man atrodo, labai gerai, ką turės dalyti trejetas. Ir čia aš remiuosi ne tiek savo išmintimi, kiek sukaupta patirtimi. Jei mes norime dirbti veiksmingai, mūsų bendrapirmininkai turi turėti plačių, plačius įgaliojimus. Ir jie be abejo turi visuomet konsultuotis su kontrol, parlamentinės kontrolės grup, grupės nariais. Ir pasikonsultavę su mumis, gal per kokį pogrupį, e, bendra pirmininkė turi turėti teisę sudaryti mūsų posėdžių darbo tvarkę. Gal kiek ilgai kalbėjau, bet aš manau, kad mes dabar turėtume pritarti bendra pirmininkių pateiktam dokumentui ir palikti pogrupių ir Danijos narystės klausimus su kitam mūsų susitikimui, kuris vyks Bulgarijoje. Ir taip mes parodysime, kad mes gebame dirbti lankščiai ir gebame priimti sprendimus bendrų sutarimu. Dėkoju. Ponui de, Demerai, visi pasiūlymai yra labai konstruktyvūs ir mes pagalvosime, kaip galime būtų juos visus įsižvelgti. Norėjau sutikti žodį Bulgarijos kolegai šiek tiek vėliau. Bet gal jūs dabar norėtumėt kažką pasakyti, kur jūs esat? Ar norėtumėt dabar pasisakyti, ar, ar galėsite vėliau tą padaryti? Kai jūs dabar supratot, kiek jums reikės padaryti. Taip, porą žodžių dėl procedūros. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas Diez Demera savo pasisakymo pabaigoje. Aš manau, iš tikrųjų reikėtų pritarti šiam dokumentui šiandien, o tris likusius uh, kontroversiškus klausimus mes galėtume aptarti Sofijoje. Dėkoju. Na kągi, iš tikrųjų labai konstruktyvi pastaba, džiaugiuosi, kad sutikėjau Jums galimybę ją įsakyti. Na kągi, gerbėjai kolegos, ką darome? Mes, bendrai pirmininkiai, gal Jūs norėtumėt kažką pasakyti, nes aš ketinu mūsų vardu pateikti pasiūlymą. Prašau, Raivo. Ačiū, ponia Morajas. Kaip aš jau ką tik minėjau, aš tikiuosi, kad mums pavyks e, susitarti dėl šio teksto. Ir tikiuosi, kad mes galėsime patvirtinti darbo tvarkos taisyklės, bet man atrodo, kad buvo iškelta daug klausimų, kurie panašu, kad kelia kolegoms problemų. Ir atsižvelgdami į tai, apie ką buvo kalbėta vakar, mes galime šiandien konstatuoti, kad mes padarėme nemažai pažangos. Mes atsižvelgėme į parlamentarų įsakytas nuomonės, įvairių delegacijų pastebėjimus. Ir baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad mes čia kalbame iš esmės apie tokį pagrindų dokumentą, kuriame bus įtvirtinti mūsų e, darbo tvarkos e, pagrindiniai principai. Jei mes norime praplėsti tą dokumentą, jei mes dabar pradėsime gilintis į įvairius manomus atvejus, į įvairius manomus sprendimų prieimimo būdus, mes, mums nieko met nepavyks susitarti dėl visų detalių, nei Sofijoje, nei čia. Aš manau, kad šis dokumentas yra tekstas, kuris nustato bendrus mūsų darbo tvarkos rėmus. Po to mes galėsime da, da, susitarti tarpusavį dėl konkrečių detalių. Juk čia kalba eina tik tai apie darbo tvarkos taisyklės. Tai iš esmės yra toks pagrindinis mūsų įstatymas, kaip ir šiaip paprastai kiekvieną įstatymą po to papildo kažkokie papildomi da, antrinės, antriniai teisės aktai. Taip ir čia mes galėtume daryti. Mes e, daug ką aptarėme. Ir mes taip pat atsižvelgėme ir į pirmininkų suigos e, sprendimą dėl bendro sutarimo Mes pažiūrėjome tik, kaip veikia Kozak ir pamatėme, kad iš esmės tenai laikomasi tokių pat principų. Iš esmės, paprastai Kozakė ieškoma pri, uh, sutarimo, bet tam tikromis sąlygomis galima taikyti ir kvalifikuotos daugumos balsavimo principą. Ir man atrodo, kad uh, šiame dokumente nereikia gilintis į visas de detalės, nes, kaip jau minėjau, minėjau vargu ar mums šiandien pavyktų susitarti dėl visų tų detalių. Toliau, trejetas ir sekretariatas. Mes e, pasisakome už e, trejetą, todėl kad manome, kad trejetą e, principo taikymas padės mums tinkamai užtikrinti nuoseklumą mūsų darbe, tai yra svarbu. Bet jei aš gerai supratau, kolega iš Vokietijos, kai kam atrodo, kad trejetas yra toks kažkoks, kažkokia tokia nulatinė institucija. Ir kad trejetas turės dirbti tarp mūsų posėdžių. Tai reiškia, kad šešis mėnesius valstybių narių parlamentai, tai yra pirmininkavusios, pirmininkaujančios, pirmininkausiančios šalių parlamentai turės aktyviai dirbti ir gal kai kurioms mažoms šalims bus sunku taip padaryti, nes e, tam reikės skirpti ir darbuotojų, kitų išteklių ir uh, Todėl aš negaliu pritarti tam, kas sakė kolegos dėl to, kad reikia keisti formuluoti ir rašyti žodį ir, o ne bendradarbiaujant. Aš manau, kad kolegos galės dirbti veiksmingai. Toliau mes norime, kad Europolas veiktų veiksmingai ir mes e, nenorime apsunkinti Europolo darbo, užduodami, užduodami per daug klausimų, užkraudami jiems per nelik didelę naštą. Aš manau, kad be abejo kontrolė reiškia, kad mes galėsime užduoti klausimus ir, ir tikėsimės gauti mums reikalingų atsakymų. Bet uh, mes negalime vykdyti kontrolės taip, kad visiškai, kad sutrukdytume Europolo pagrindiniai misijai, tai yra kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Aš manau, kad, kad yra kad reikia atsižvelgti vis dėlto ir su tais atsakymais susijusių laikų, kiek užtrunka pateikti tuos atsakymus. Na kągi. Aš manau, kad reikėtų pabrėžti dar kartą, kad čia kalba eina tik apie pagrindų dokumentą ir negalime šiame dokumente visų, visų atvejų įsamei išdėstyti. Kitaip mes tikrai niekuomet nesusitarsime dėl darbo tvarkos taisyklių. Dėkuoju, Raivo. Ir nieko nenustebins, kad aš visiškai pritariu tam, kad tu pasakėjai. Taip, nieko iš tikrųjų nestebina. Kolegos, dėkoju už visas jūsų pastabas ir aš dėkoju kolegai ponui Dijas Dimera už tai, kad jis išdėstė Europos parlamento poziciją. Bet mes norime, kaip jau buvo pasakyta, kad šiam dokumentui galėtų pritarti visi. Todėl mes tengiamės atsižvelgti į visas įsakytas šiandien pastabas. Bet aš visiškai pritariu tam, ką pasakė mano bendra pirmininkis. Tai yra iš esmės pagrindų susitarimas. Jei mes atidėsime visus pagrindinius klausimus spręsti Bulgarijoje, mes. E, ta, padarysime savo meškos paslaugą, nes Bulgarijoje turėsime aptarti dar daugybę kitų klausimų. Danijos narystės ir pogrupių klausimus gal ir galima atidėti iki mūsų susitikimo Bulgarijoje, bet visus kitus klausimus reikėtų įspręsti. Ir bendradarbiaudamas su bendrapirmininku, bet jis gali be abejo mane pataisyti, bet kuriuo atveju aš siūlau dabar labai trumpai sugrįžti prie svarbiausių dalykų, apie kuriuos buvo kalbėta šiandien. Labai trumpai. Po to aš pateiksiu pasiūlymą pakeitimą dėl atsakymų į klausimus raštu ir e, ponas Dždemėra paaiškins gal procedūrą, o po to mes perėsime prie to, ar mes galime pritarti šioms darbo tvarkos taisyklėms ar ne. Taigi labai trumpai. Aš dabar neminėsiu klausimų, e, kuriais mes sutarėme. Čia viskas yra gerai. Taigi, kolegos iš Kipro kalbėjo apie mūsų posėdžių laiką. Be abejo, mes sudarinsime tuos mūsų posėdžius su daugiametę programą. Šiandienos posėdis yra ta, išskirtinis. Mes pradėjome dirbti tik tai gegužės mėnesį ir todėl ta, ir pasirinkta buvo to, tokia šio posėdžio da, data, kuri yra. Ir mes e, ateityje derinsime savo posėdžių tvarkaraštį su daugiametę programą. Toliau, trejato klausimas yra labai svarbus. Bet aš manau, kad ponas Dijas Demėra, kiti kolegos ir mano bendrapirmininkis e, viską jau pasakė dėl trejato. Toliau kolegoms iš Portugalijos galiu pasakyti, kad e, konsensusas yra vienintelė taisyklė ir kad visus kitus priimimus būdus reikės išdė, išdėstyti aiškiau. Ir kiti kolegos e, taip pat apie tai kalbėjo ir teisininkų tos išvados. Kol kas tos teisininkų išvados neturi oficialaus dokumento formos. Taigi, iš esmės, tai jokios galios tas dokumentas neturi. Gal ateityje jie pateiks tą dokumentą mums oficialiai ir apie tai aš jums pranešiu. Ir dėl Danijos narysės mes apsispręsime kitame posėdėje. Toliau. Kolegams iš Airijos po dviejų metų mes galime nuspręsti peržiūrėti darbo tvarkos taisyklės. Po dviejų metų galėsime nuspręsti, ar reikia rašyti, kad kiekvieną, kas dviejus metus uh, keisime darbo tvarkos teisiklės ar ne. Ir kolegams iš Lenkijos aš taip pat galiu pasakyti, kad prie jūsų iškelto klausimo galėsime sugrįžti po poros metų. Kolega iš Italijos, jūs labai įdomiai pasisakėte. Vokietijos delegacija, ponas Ernst ir mūsų e, delegacija įsakė pastabas dėl prašymo reikalauti, kad į klausimus būtų atsakyta raštu. Mes galime pateikti šiandien pakeitimą žodžiu ir jei jis bus jums priimtinas, mes galėsime jam pritarti. Jei e, tas pakeitimas žodžiu jums nebus pritart, e, priimtinas, tuomet mes jį pateiksime kaip tikrą pakeitimą raštu posėdėje Sofijoje, bet jeigu jūs galėtumėte jam pritarti šiandien, būtų labai gerai. Taigi mūsų siūlomas pakeitimas žodžiu būtų Tai būtų 4.1a. Dabar yra parašyta, kad kontrolės grupės nariai gali pateikti klausimus raštu ir žodžiu, į kuriuos bus atsakyta raštu. Ir kad uh, on a, mes prirašysime on a prior written reply kad išskirius tuos atvejus, kai da, grupės nariai paprašys, kad kai kurios klausimus būtų atsakyta raštu. Ir e, dėl kontroliečios e, procedūros mes turėsime pasitarti su Europolu. Mes e, turėsime su jais suderinti konkrečią procedūrą, ta, kuri bus taikoma teikiant atsakymus raštu. Bet iš esmės aš manau, kad jei mes primtume mūsų siūlomą pakeitimą žodžiu, mes galėtume uh, tikėtis, kad mes bent jau numatysime galimybę gauti atsakymus raštu. Jei šis pakeitimas žodžių šiandien jums nėra priimtinas, mes galėsime pateikti jį raštu Sofijoje, kai nagrinėsime Danijos narystės ir pogrupio klausimus. Štai toks mano būtų pasiūlymas. Kitų klausimų nekomentuosiu, nes iš esmės dėl jų buvo sutarta ir, kaip sakė mano bendra pirmininkės, mes čia kalbame pagrindų dokumentą dėl konsensuso. Jis jau pasisakė ir dėkoju kolegoms už teigiamas pastabas. Exactly. So, colleagues. Taigi, kolegos, laiko taupimo dėliai, dvi ilgas dienas jau posėdžiaujame, bent jau aš jaučiuosi pavargęs. Nežinau, kaip jūs jaučiatės. Aš žinau, kad yra žmonių, kuriems tokie procedūriniai dalykai patinka. Dažnai, kai parlamentarai pradeda mėgautis procedūromis, tai pabaigos gali nepasiekti. Ir pastebėjau kai kurių žmonių akise žibėjimą, kai pradėjome apie procedūras kalbėti. Bet man pačiam tai nėra pati mėliausia darbo dalis. O dabar perinam prie esmės Ar norime prikurti daug darbo Bulgarijai, ar norime iš principo susitarti dėl to, ką mes aptarėm. Pirmiausia, turbūt e, pagalvokime apie tą, nuspręskim dėl to 4.1a naujo punkto. Klausimas dėl e, pakeitimų raštų ir žodžių. Žiūriu į Vokietijos pasiūlymą, ponas Zens nebeliko iš parlamento pusės. Ar norime sutikti su tokiu pakeitimu raštu, kaip e, žodiniu pakeitimu, ar norite, kad viskas būtų surašyta ir tada galėtumėm Bulgarijai iš naujo svarstyti. E, Dele, Vokietijos delegacija, ponas Šuster, nori kažką pasakyti. Atsiprašau. Mes norėtume, kad raštu viskas būtų išdėstyta. Tai yra norite perkelti šį klausimą į sustikimą Bulgarijoje. Taip, tačiau ne vien tik dėl šio klausimo. Jūs labai gražiai viską apibūdinote, tačiau man kyla labai daug atvirų klausimų, nežinau, kaip galėtume juos visus apsvarstyti per 14 minučių ir manau, kad mums nieko kito nelieka, kaip tik tai mūsų bičiuliams iš Bulgarijos užkrauti šį darbą ant pečių, nes šiuo metu aš nematau jokios aiškios procedūros, pagal kurią mes galėtume išspręsti visus šios klausimus bendru sutarimu. I really like the first part of what you said. Man labai patinka pirmoji jūsų pasisakymo dalis, bet antroji dalis ne. Tai dabar apsimeskim, kad jūs sakėte tik tai pirmąją dalį. Tik tai pirmas mintis išsakėte, tai yra 4.1a būtų sformuotas raštu ir būtų priimtas Bulgarijoje. Viskas svarbu. Tada kai kurios uh, temos, tokios kaip Danija ir subgrupės, tos pogrupiai, liktų Bulgarijai. Klaus, uh, e, pakeitimas žodžių, aišku, ne pats patogiausias yra konsensusų priimti. O dabar perinu prie antros dalies. Leiskit man pabaigti, netaip jau lengva. Aš bijau dabar, kad įsivelsime ir pakliusime bėdą. Mano kolega pirmininkas pritarė man e, ir sakė, kad yra pagrindus sutarimas dėl visų kitų dalykų. Ir aš siūlyčiau, kad jeigu prieštaravimų nebus, mes galėtumėm viską per palikti Bulgarijos posėdžiui. Aš siūlau, kad dėl vadinamųjų neišspręstų atvirų klausimų, kuriuos skirtingos delegacijos bando išspręsti, bet iš tiesies jau pozicija šiokia tokia vis tik egzistuoja, bet pagrindiniai dalykai, tokie kaip Danija ir pogrupiai, e, galės būti aptarti Bulgarijoje. Kaip ir klausimai žodžiu. Pakeitimai žodžiu. Taigi, aš dabar klausiu, ar sutinkame, o gal yra prieštaraujančių, su kita teksto dalimi. Jeigu norit, galiu perskaityti. E, naujas 4.1a pogrupiai ir Danijos klausimas tik tais išsibraukė. Ar dėl darbo tvarkos norit pasakyti? You know the... Ar jūs suprantat, ką reiškia darbo tvarkos e, komentaras Europos parlamente? E, ar jūs dėl darbo tvarkos norit pasakyti? Prašau, trumpai. Pasičiūrėjau. Go ahead, please. Yeah. Prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Ką tik e, buvau pasirengęs kalbėti, tačiau man nebuvo suteiktas žodis savo pirmoje kalboje, kurią taip pat pristačiau kaip pasisakymą dėl darbo tvarkos. Norėjau pasakyti tik, kad labai džiaugiausi tuo, kad per pastarąsias dviejas dienas mes puikiai galėjome pasikeisti nuomonėmis, padiskutuoti tarpusavyje, kad e, mūsų pozicijos e, e, taip pat ženkliai suartėjo nacionalinių parlamento narių ir Europos parlamento sekretariatas puikiai dirbo, taigi tiek norėjau pasakyti savo kalboje ir tikrai toliau laikausi nuomonės, kad diskusijos vyko labai tikslingai, siekėme bendromis pastangomis judėti į priekį, siekdami patvirtinti plačių žmonių darbo tvarkos taisyklės, kuri yra būtina tam, kad sėkmingai galėtų veikti šis kontrolės komitetas. Tačiau abu pirmininkai dabar siekia sutarimo E, šiais dviem minėtais klausimais, tačiau aš manau, kad nacionalinėse parlamentuose ir Europos parlamentuose procedūra taikoma tokia pati ir Vokietijos delegacija nemano, kad dabar mes galime šiais klausimais balsuoti, nes nepakankamai esame gavę informacijos raštu apie tai, dėl ko balsuojame ir koks bus šio balsavimo rezultatas. Todėl iš tiesų būtų geriau dabar e, viską atiduoti į kolegų iš Bulgarijos rankas ir darbo tvarkos taisyklės galtinai patvirtinti Bulgarijoje. Ačiū. Taigi, ačiū. Ar už nugaros sėdintis kolega dar nori kažką pakomentuoti? Nematau pavardės, atsiprašau. Trumpai prašau. Ir tada aš pateiksiu pasiūlymą. Kadangi išlieka labai daug neišspręstų klausimų, kuriuos paliksim Bulgarijai, tarp jų yra labai svarbus, pavyzdžiui, Danijos arba pogrupiai tie. Mes manome, kad antrasis straipsnis kuris taip pat yra susijęs su Danija. Jame kalbama apie narius ir stebėtojus. Galėtų palikt, būti paliktas kaip atviras. Bet e, ne visas jisai, o tik tai tam tikras e, tarsi komentaras galėtų būti pal, išsakytas dar tą klausimą. Taigi dabar padėtis tokia. Aš e, savo pasiūlymą neatsisakau. Neketinau daugiau niekam suteikti žodžio, bet kadangi tai ponas Busutil, buvęs e, Europos parlamento narys, kuris dabar yra kitų parlamento rūmų, Maltoje narys, negaliu e, neleisti jam kalbėti. Ačiū pirmininkė už tokį komplimentą. Aš e, maniau, kad jums pagalbos reikia, todėl aš noriu paraginti visus kolegas paremti jūsų protingą pasiūlymą. Pratingą raginimą bent jau susitarti dėl šių darbo tvarkos taisyklių, tai būtų toks bazinis susitarimas, leidžiantis toliau tęsti darbą kitą kartą. O paskui paliktumėm e, tik tai ginčytinus punktus kitam posėdžiui nu, nuspręsti. Nes dabar būtų gaila, tiek daug laiko išvaistėm diskusijai ir nepasiekėm jokio susitarimo. Man atrodo, kad šioje salėje yra gana platus konsensusas už šį susitarimą Todėl aš dabar manau, kad reikėtų jūs paremti. Reikėtų jūs pagirti ir jūsų kolega pirmininką už tai, koks svarbus darbas padarytas. Ir galiu kolegams priminti, kad kuo daugiau laiko procedūroms išvaisysime, tuo mažiau laiko liks realiam darbui. Tai yra tikrinti Europolo e, veiklą. Aš tikiuosi, kad pirmininkė jums padėjau ir <laughs> aš galiuosi, kad po to galėsime priimti sprendimą. Angli... Aš nežinau, ar iš tiesų padėjo, ar žmonės dar labiau supyka, vis kokiu atveju labai ačiū, ponė Busutil. Ačiū, kad taip konstruktyviai pasisakėte. Toks yra bendra pirmininkių požiūris. Dėl didžiosios teksto dalies susitarėme. Mano pasiūlymas labai paprastas. Arba sutinkame su tuo tekstu ir Vokietijos kolegoms galiu pasakyti, kad dėl labai aiškių klausimų nesusitarėme. Ir tada 4.1a naują perkelsim Bulgarijai, tai yra dėl pogrupių, ir Danijos klausimą taip pat perkelsim vėlesniam etapui. Ir paskui turėsime labai aišku kompromisų, dėl kurių susitarėme sąrašą. Mano paprastas pasiūlymas yra toks. Jeigu norit, kad mūsų laikas nebūtų išvaistytas, susitarkim dėl šio teksto. Ir aš galiu perskaityti dar kartą tos kompromisus ir galėsim dėl jų uh, susitik, susitarti. Ir paskui vėl susitiksim Sofijoje. E, kita alternatyva. Visą tekstą galime palikti Sofijai dar kartą. Kaip ir įmanomas toks dalykas būtų. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kaip ir kiti kolegos darė. Jeigu taip elgsimės, kils įtarimas. Ir tie iš mūsų, kas turite patirties šiais klausimais, uh, kad mes per daug nuolankus esame ir dabar laikomės nuomonės, kad jeigu nesugebam tokiais klausimais kompromiso pasiekti, tai kitais klausimais e, nebus įmanoma susitarti. Todėl aš siūlau, žinau, kad yra dar norinčių pasisakyti, bet būkim drausmingi. Visi jau, kas norėjo, galėjo pasisakyti. Posėdžio galas visai artėja. Noriu tik kolegų paprašyti, kad laiku užbaigtumėm. Taigi toks dabar mano pasiūlymas. A arba B variantas. Reikia visiško konsensuso. Alternatyva vienas. Ar sutinkame, kad tos dalys, kurias aš anksčiau skaičiau, išskyrus 4.1a dėl pogrupių ir Danija bus palikti Sofijai. Dėl viso kito, ar galime sutikti, ar kas nors prieštarautų tokiai alternatyvai, ar kas nors prieštarautų. Vokietijos delegacija prieštarauja ir Kipras. Taigi turim susitarimą. Bet galvokim dėl B alternatyvos. Jei jūs norit išreikšti prieštaravimą ir pasakyti, kodėl prieštaraujat? Prašau, prašau, pasakykit. Ačiū, ponė pirmininkė, nenorėčiau savo prieštaravimo dabar konkretinti ar pristatyti išsameu, aš tik tai turiu pasiūlymą. Suprantu jūsų požiūrį, kad Dėl esminių dalykų dabar galėtume balsuoti, kadangi dėl jų galime sustarti. Jeigu galime susitarti dėl tų klausimų, kurie dar yra neįspręsti, mums problemų nekiltų. Mums neįspręsti klausimai yra svarbus, tačiau iš tiesų nėra kažkokio dramatiškai neišsprendžiamo pobūdžio, tai yra trojkos užduočių suformulavimas, tikslus e, sekretariato sudėties apibrėžimas, pogrupių klausimas ir e, klausimų uždavimo ir gavimo jos atsakymus klausimas. Jeigu tie trys klausimai plus Danijos klausimas būtų įvardinti kaip neišspręsti, tai mes likusiai dalį galėtume pritarti. Thank you. Uh, um, Atsiprašau, kolegos. Dar prašau kelių minučių kantrybės. Mes uh, patenkame į tokias problemas kaip šio trejeto. Jeigu tai bus, tai mes niekad nebaigsim. Laikykimės mano pasiūlymą arba alternatyva A, dėl, kas reiškia, kad dėl visos esmės susitarėm lieka tik keli, arba paliekame viską Bulgarijai. Nes jeigu mes dabar pradėsim dirbti taip, kaip jūs sakot, tik problemų dar daugiau prikursime. Nemanau, kad tai yra naudinga. Turbūt ir jūs tam pritarsite. Taigi aš dabar aiškiai sakau, alternatyva A ir alternatyva B. Alternatyva B atrodo lieka. E, taigi važiuosim į Sofiją ir aš noriu Bulgarijos kolegų paprašyti pakomentuoti, kaip yra organizuojamas Bulgarijos posėdis. Trumpai, prašau, kolegos. Kantrybės pagiamai daliai. Prašau. Аз бих призвал да се върви към варианта Na, aš noriu kreiptis į jūs visus, kad pasirinktumėm alternatyvą. Kaip jūs, ponė pirmininkė, sakėt, reikia visiško konsensuso. Sofija ir taip darbo bus labai daug. Ir kiekvienas iš mūsų turim dabar suprasti, kas bus Sofijoje, jeigu mes nieko čia nenuspręsim. Supraskim, kokius sprendimų reikės. Todėl aš norėčiau dabar, gerbiamas pirmininkė, štai ko paprašyti. Pasirinkime A alternatyvą. Aš prašau visų. visų. Jeigu jūs su mano pasiūlymu sutiksite, visiems bus geriau. Norėčiau čia ir baigti pasisakymą. O vėliau dar papasakosiu apie Sofijos posėdį. Okay, um, yes, well, I see you've taken your speaking time. Aš matau, kad jūs e, pakalbėjote išsakydamas prašymą. Ir aš norėčiau tą padaryti, bet bijau, kad niekas mūsų nebegirdi. Aš pasakiau ir dar kartą pakartosiu. Nebus tobulas variantas, jeigu nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas e, negalės vykdyti bendros kontrolės E, tose sritise, kurią mes e, aptarėme, pažangos yra pasiekta labai daug. Tai iš jūsų, kas turite patirties procedūriniuose reikaluose, ponas Dijas Demera turbūt čia daugiausia turi patirties tokiais klausimais. Suprantate, kad būtų buvę racionaliau susitarti dėl klausimų, e, kurie mums visiems primtini. Aš taip ir siūlau. Bet nėra to susitarimo ir dėl tos priežasties mes turim rinktis B alternatyvą. Dėzemera dėl darbo tvarkos ir turėsime užbaigti po to. Permitės. Jeigu jūs nieko prieš, pirmininkė, aš norėčiau vieną komentarą išsakyti, kad išlaikytume konsensusą, išsaugotume konsensusą visai grupiai. Siūlau, kad mes alternatyvai A pritartumėm kad mes aiškiai parodytum, kad ši diskusija davė naudos, kad buvo efektyvi. O Vokietijos delegacijai siūlau e, klaus, klausimus liekančius atsivežti į Bulgarijos posėdį. Tos jų išlygos ir abejonės nusipelno dėmesio, mes apie jas pakalbėsim. Bet dabar mes turėtume vienbalsiai pritarti A alternatyvai, kaip kad jūs pasakėte. Paliksime Sofijoje Vokietijos delegacijai laiko išsakyti, kas juos dar neramina. Aš įsivaizduoju, kad tarptų neraminančių klausimų bus trejetas. Raivų. Yeah, Taip. Mėly kolegos, įvedėme klausimą, dėl kurio pasiektas konsensusas pirmininkų sueigoje. Iš principo, konsensusas yra sprendimų prieimimo pagrindas. Dėl to nusprendėme. Ir šiandien, aš manau, mūsų diskusija grįžo prie to paties klausimo. Iš principo, konsensusas yra. Bet mūsų draugai iš Vokietijos turi prašymą, kaip ir kolegos iš e, Kipro. Jeigu Dėl kitų teksto dalių prieštaravimų neturite, tai aš prašyčiau, gerbkime e, tą laiką, kurį skiriame šio, šio kompromiso rengimui, gerbkime patį save. E, ir šiandien, aš manau, yra įmanoma parengti susitarimą dėl šio dokumento. Tas dokumentas bus gyvas, mesgi nesakom, kad jeigu mes jį šiandien patvirtinsime, jo bus nebeįmanoma pakeisti. Bus įmanoma pakoreguoti nuolat e, e, kartojame, kad vėliau e, tas darbo tvarkos taisyklės bus galima dar keisti, kiek tik reikės. Bet padarykime pažangos dėl esminio pagrindų dokumento, kad galėtumėm vėliau dirbti, kad turėtumėm pagrindą darbui. Please. Kolega iš Kipro. Darysiu. Gimdykimas tesi. Kadangi Danijos klausimas vis dar atviras, mes norėtume, kad antrasis straipsnis taip pat liktų atviras dėl narių turinčių balso teisę ir stebėtojų. Dėl visų kitų klausimų mes pritarėme siūlomo dokumento teksto nuostatoms. Aga meil oleme ju selles osas ka kokku leppinud, et Taani on üks põhiline arutluse punkt järgmisel meie järg-. Taigi, tai bus vienas svarbiausių mūsų būsimo sustikimo klausimų. Stebėtojų statutas ir visi kiti klausimai bus iš naujo aptarimi. Pirmininkas, tai Kiprui pasiūlymas yra priimtinas dėl A varianto. Kol, jeigu bus užtikrinta kad antrasis e, klausimas yra atviras ir e, tikrųjų narių bei stebėtojų balso teisė. Tas visą tai turi būti raštu užfiksuota. Tai jūs pritarėte A pasiūlymui, dabar e, Vokietijos eilė. Ne, nuo jos viskas priklauso. Nežinau, ar viskas nuo Vokietijos priklauso, tačiau dar kartą noriu pakartoti mūsų pasiūlymą, kad mes pritarėme A opcijai ir dabar aš grįžtu prie kolegos Dijas Demera minčių dėl to, kad galime privalomai susitarti, kad e, Sofijoje <clears throat> tie keturi klausimai, kuriuos mes jau vakar pristatėme, bus įtraukti į darbo atvarkę ir jeigu bus atitinkamai traukti į darbo tvarkos taisyklės. Taigi tie keturi punktai dar kartą. Pirmiausia, norime, kad būtų e, apibrėžtos trejato funkcijos, e, sekretariatas, pogrupiai, tas klausimas taip pat taip buvo atviras ir žinoma, Danijos klausimas ir e, klausimo atsakymų klausimas. Tai privaloma tvarka, šios klausimus dar turime aptarti Sofijoje, o dėl visų kitų galime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 ta, kad jūs dabar traukite, suotai traukti kitus papildomus atvirus klausimus ir atsiranda daugiau kolegų, kurie taip pat turėtų papildomų klausimų. Ir puškiai žinote, kaip jūs elgėtės. Ir tokia, toks pasiūlymas yra problematiškas. Problema yra ta, ar mes galime pritarti tam, kas jau dabar buvo sutarta, o kitus klausimus palikti posėdžiui Bulgarijoje, taip pat ir susijusius su trejetu ir kitais dalykais. Mes galime juos aptarti, dėl to problemų nekyla. Sorry, colleagues, we're just... Pirmininkai tarpusavėje svarsto Vokietijos pasiūlymą, taigi gal leistumėte mums tą padaryti trumpai. Ačiū. colleagues. Um, Taigi, kolegos, turiu žinių jums. Pasitarėme ir yra dar kitų neįspręstų klausimų. Bent jau dvi delegacijos norėtų juos pristatyti prie tų klausimų, kuriuos iškėlė kolegos iš Vokietijos. Taigi turime pasirinkti A opcija, tai yra B opcija A. Opcijai pritarti negalime, nustatysime pakeitimų teikimo terminus ir turėsime apsvarstyti visą pasiūlymų paketą. Sofijoje apgalėsauju, kad negalėjome susitarti, manau, kad paprasčiausiai išvaistėme laiką. E, tiksliau nemanau, kad laiką išvaistėme. E, tie klausimai, dėl kurių sutarėme ir toliau e, išlieka. O Dabar e, kitą informaciją jums išsiusime raštu, taip pat ir nustatysime pakeitimų teikimo naujus terminus. <clears throat> Taigi dabar dar pabaigai suteiksiu žodį kolegai iš Bulgarijos, kurio laukia labai daug darbo. Gerbiamas ponė Morais, gerbiamas ponė Aik, noriu Jums labai padėkoti už Jūsų didžiulės pastangas, e, kurias padėjote siekiant uh, sutarimo dėl dokumento, kurį norėjome patvirtinti šiandien. E, šios dvi dienos suteikė mums galimybę padirbėti ir pasiekti sutarimą daugeliu klausimų, atsižvelgiant į tas pastangas, kurias padėjome iki šiol. Aš manau, kad Sofiją tikrai sugebėsime pasiekti tai, ką beveik pasiekime šiandien. Turėsime dabar daugiau laiko, kurį galėsite. Aš tai galvojau, kad jau turėsite daugiau laiko, kad susipažintume su Sofijos, su e, kultūriniu paveldu, tačiau tai veikiau tai bus neįmanoma, turėsime daugiau dirbti ir mažiau laiko skirti malonumams. Taigi, kaip žinote, kovo 18-19-2008 metais vyks naujasis. E, bendrojo parlamentinės kontrolės komiteto požiūris, kvietimus jums visiems išsintinėsime, diskusijos dar nesibaigė ir turėsime pamėginti jas baigti Sofijoje. Taigi dar kartą dėkoju tiems pirmininkams, kolegams iš Estijos, prieš padėkodamas nacionalinio parlamento nariams už tą sunkų darbą per pastarąsias dvi dienas noriu padėkoti mūsų sekretariato darbuotojams. Iš tiesų laikas nebuvo sugaištas veltui ir nekantri laukiame kito e, bendros e, parlamentinės kontrolės grupės posėdžio. Taigi dėkoju taip pat ir bendra pirmininko pono Ekvardu. Ačiū.